Euh, il est indispensable que Blanchard vienne le 12 Colleagues, janvier. I apologize for... Kolegos, atsiprašau už vėlavimą, bet visi tapome streiko aukomis daugiau ar mažiau. Uh, Mm, tai suprantame, kodėl dalyvavimas šiame posėdėje nėra toks didelis, bet vis tiek turime pradėti darbą nuo darbo atverkės tvirtinimo. Galime laikyti darbo atverkę patvirtintą. Ačiū. Toliau turėsiu pranešimų. Visų pirma, Noriu priminti nariams, kad komitetas surenks neįlinį komiteto posėdį rytoj ryte, tam, kad galėtų tęsti Mm, siūlomų kandidatų į bendrą pertvarkymo valdybą jos pirmininkus klausimus šiandien. Uh, Mm, turėsime vienus, vieno kandidato, vienos kandidatės klausimus, šešių, rytoj bus dar šeši ryte, neįlinėme posėdėje klausomi kandidatai ir Strasbūrė kitą mm, pirmanį irgi bus neįlinis posėdis, kur darbo atvarkėje bus bent jau tokie uh, punktai. Um, at, ECB metinę ataskaitą, balsavimai dėl kandidatų į įvairias pozicijas bendroje pertvarkymo valdyboje. Toliau balsavimas dėl prašymo, kad būtų atmesta ir kito priešingo prašymo, kad nebūtų atmestas. Deleguotasis aktas dėl bankų priskirimo į bendrą pertvarkymo fondą dėl bankų įnašų patvirtinimo į bendrą e, pertvarkymo fondą. Ir e, svarbiausia, reikia priminti, kad su ECOFIN pirmininku e, su ministru Paduan bus taip pat sutikimas. Taip pat turiu naujausią informaciją dėl trilogo. Visų pirma, gera žinia Pasiekėme politinio sutarimo dėl Europos statistikos trilogų po daugiau kaip dviejus metus trukusių dėrybų mm, padedant pirmininkaujančiam Italijai ir komisijos nariai Tyson, kuri atsakinga už Eurostatą, taip pat pono Baje ir šešėlinių praneš, pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų dėka mes dabar turėsime galimybę jau balsuoti dėl ankstyvo ankst, antro svarstymo susitarimo labai svarbių klausimų. Aišku, ir visas parlamento, parlamento darbas užtikrino, kad jau dabar bus galima šiame komitete iš karto um, pradėti darbą, kai tik tai bus patvirtintas pirmininkas iš karto spręsti uh, be jų ramščių statistika dėl Europos statistikos ir Europos centrinių bankų statistikos abu ramščiai bus ir dėl e, nacionalinių centrinių bankų nepriklausomumo ir tai komisijai leis atlikti tyrimus nacionalinėse statistikos institucijos, kad būtų galima išvengti sukčiavimo rengiant statistiką. Taigi, Mm, Tokį, buvo ir kitokių e, dar nuostatų, bet mm, atitinkamų punktų, netokių gal svarbių, bet bendras rezultatas yra pozityvus. Antras trilogas tai yra daugia šaliai. Tokia mm, šas rinkliavos buvo a, trilogas gruodžio ketvirtą dieną, tačiau dėl institucijų pozicijos buvo labai skirtingos dar, Taigi mes pasiuntėme labai aiškę žinę tarybą ir paprašėme padaryti politinį žingsnį tam, kad mes galėtumėm mm, pozityviai mm, užbaigti tą labai svarbų trilogą. Kaip žinote, panas Zalba yra mūsų pranešėjas. Na ir galiausiai mm, pradėjau jau kalbėti apie tą procedūrą dėl komisijos darbo programos 2015 metams. Mm, tai bus pagrindų susitarimas su komisija. Mes pagal e, įtikimės, kad bus sprendimas ir, ir kaip parlamentas sureaguosime tai, bet žinoma, reikia nepamiršti ir mm, pasikeitimo raštais tarp komisijos nario Hill ir e, vicepirmininko Timmermans. Ir Atitinkamai na, to dėmesio, kurio šis klausimas sulaukė žiniaslaidoje, aš noriu patikslinti, kad šio komiteto pozicija, jau, kuri buvo koordinatorių suderinta, yra tokia, kad mes tikimės, kad komisija tęs savo darbą visose galiojančiose srityse kuriuose vyksta darbai jau. Mm, Mes paminėjome, kad gali būti tokia rizika, kad pavyzdžiui tokie pareiškimai kaip tas, kuris buvo mm, komisaro Hill rašte, gali sukurti neigiamos paskatos valstybėse narėse procese, galvojant apie bendrą darbą, formuojant bendrą poziciją galutinai. Tai yra ekon komiteto tokia pozicija, kad reikia tęsti darbus visais jau pradėtais klausimais ir, ir mes atitinkamai nusekliai sureaguosime m, mm, gruodžio 16 dieną, kai bus komisijos padarytas pareiškimas. Tai būtų tiek pirmininko pranešimų. O dabar galime perėti prie darbo tvarkės trečio klausimo. Tai yra E, nuomonės projektas e, dėl ilgalaikio akcininkų e, dalyvavimo ir įmonių valdymo pareiškimo elementų, čia dvi direktyvos ir jų pakeitimai, čia eina kalba apie pasitikėjimą ir todėl mes reikalavome, kad 50 ketvirta taisyklė būtų taikoma. 2D ir 2G3HJ9 B, AB, e, tai atitinkamai punktai, tai tikrai rodo, kad e, tai yra šio komiteto kompetencija. Ir iš karto suteiksiu žodį mm, Ole Ludvigson mūsų kolegai, kuris yra pranešė šių klausimų. Gal pirmiausiai galėčiau pasakyti, kad akcininkų teisės ir įsipareigojimai nėra klausimai, kuriuos labai lengva svarstyti. E, labai nuomonės išsiskir, e, išsiskyrusios yra, kai kuriems e, patinka komisijos pasiūlymas, kai kuriems jis atrodo baisus. Mes savo komitete turėtume labai atsargiai svarstyti šį klausimą, turime numatyti nustatyti, kas yra gerai prasiūlyme ir kas yra netaip gerai. Turime pasižiūrėti visus argumentus, labai gerai juos atsijoti, išsijoti ir parengti nuomonę, kuri būtų labai gerai apgalvota ir derama. Turime, aišku, kažkaip tai rasti aukso vidurį tarp e, pragaro ir dangaus. Ir mes e, tikiuosi, per atenčias savaitės galėsime būti lankstus, lankščiai kalbėti apie tai ir rasti sprendimą, kuris išspręstų didžiausios, e, didžiausias problemas pasiūlymo. Manau, kad labai svarbu yra nusistatyti prioritetus. Mūsų nuomonė turi būti atvira ir kaip galima daugiau susilaukti pritarimo, platesnio. Jeigu pasižiūrėsime į pasiūlymo priežastis, E, komisija išanalizavo egzistuojančias problemas. Ir yra tos problemos tokios. Narystė daugelį įmonių yra, per, tai yra nuosavy savininkai per nevyk pasyvus yra. E, dažnai žmonės, kurie vadovauja įmonėms, e, renkasi prastus sprendimus ir bando tik tai tar, į tam tikrų partnerių interesus atsižvelgti, ne į visos bendrovės interesus. Ir dažnai įmonės veikia vadovaudamosis per nelik trumpalaikę perspektyvą, galvojame apie ketvir, ketvirčius, apie tai, kaip užsidirbti kuo daugiau pelną, o ilgalaikė perspektyva paprasčiausiai dinksta iš horizonto. Ir investicijos e, lieka pernelyg žemos dėl to, o reikia, ne, nedaroma to, kas būtina užtikrinti gerą įmonės ateitį. Jeigu esi pernelik trumparegiškas, tada e, pakenksi ilgalaikėje perspektyvoje įmonės konkurencingumui ir gyvybingumui. Toliau, pasyvumas, trumpalaikis požiūris iš esmės yra ir Europos problema. 44 procentai savininkų e, kotiruojamosi įmonės Europoje yra užsieniečiai. Ir labai labai sunku yra užsitikrinti tą ilgalaikę perspektyvą, kai tu esi kažkur užsienyje. Dėl to padėtis nėra gera ir visai protinga, kad mes ES turėsime minimalias taisyklės užtikrindami geresnį rinkos funkcionavimą šioje srityje. Mes turime sugebėti veikti sklandžiai e, tarptautiniu, tarp valstybiniu mastu ir tai e, labai svarbu ir kapitalo rinkai, kurią pradėjome kurti. Ką mums reikia padaryti? vienas iš dalykų kažkaip įveikti pasyvumą, e, užsitikrinti aktyvesnės investicijas, įsipareigojimus reikia tam pasižiūrėti šiek tiek iš kitos pusės į viską. Į investicijas, e, kurias atlieka tokios e, institucijos kaip pensijų fondai, mes turime kažkaip pakeisti padėtį nacionaliniai investuotojai, turto valdytojai e, turėtų veikti aktyviau, reikėtų, kad gal, būtų daugiau galvojama apie ilgalaikę perspektyvą. Tai būtų įmoniai pačiai naudingiau. Labai svarbu akcentuoti, kad aktyvesnis e, turto valdymas, aišku, neįspręs visų problemų, tai nėra panacėja, bet mes bent jau iš dalies užsitikrinsime sprendimą, o toliau, norint judėti, reikia žiūrėti į platesnę perspektyvą, reikia galvoti, kaip visi akcininkai galėtų prisidėti, visi suinteresuoti asmenys, e, darb, darbuotojai, įvairios organizacijos. To, tas rytis, kurioje dirba įmonė, tos ryties atstovai. Uh, Kol kas žinome, kad nedaug elementų dalyvauja įmonių veikloje. Komisija labai gerai pristatė detalės, bet klaustukų išlikę daugiau yra susiję, pavyzdžiui, su sandoriais, dėl sandorių su susijusiomis šalimis. Aš pritariu komisijai, tačiau mano uh, E, nuomonės projekte bus e, bandoma tik tai pagražinti, pagerinti kai ką, bet neįsimsime radikalių požiūrį. Aš penkiais punktais galiu apibendinti savo e, nuomonę. Įmon, dėl įmonių gebėjimo nustatyti, kas yra jų akcininkai. Norėčiau, kad būtų nuostatos, kurios sutvirtintų dialogą tarp įmonės ir akcininkų. Įmonės, kurios nustato, kas yra jų akcininkai, turi informuoti kitus akcininkus apie jų detalės, jeigu e, pirmieji e, to pageidautų. Reikia užtikrinti ryšius tarp akcininkų, kad jie galėtų tarpusavėje diskutuoti apie aktualius įmoniai klausimus. Jeigu dialogas bus sustiprintas, tai uh, valdymas ir įsipareigojimai sustiprės. Jeigu žiūrėsime institucinius e, investuotojus ir turto valdytojus bei jų darbą, tai norėčiau bent šiek tiek daugiau atvirumo, negu kad yra dabar komisijos pasiūlyme. Mums reikia skatinti skaidrumą, užtikrinti vienodas sąlygas. Tai reiškia, kad turto valdytojai, instituciniai investuotojai turėtų uh, privar, privalėtų skelbti apie savo tam tikras politikos e, priemonės e, ir renkti politikos priemonės dėl nuosavybės struktūrų. O komisija siūlo tokią nuosavybės struktūrą, kuri yra tuščia. Mums reikia galvoti, kaip padinti skaidrumą ataskaitose tų dviejų grup, subjektų grupių. Kaip, e, pavyzdžiui, turėtų atrodyti, turime galvoti investiciniai portfeliai institucinių investuotojų. Atvirumas labai svarbus dalykas, dėl to mes, e, balsavimas labai svarbus. Reikia aiškiau kalbėti apie tai, kaip yra e, nurodoma, kaip balsuoti atlygis valdybos nariams. E, reikėtų taip pat patikslinti pasiūlymus. Įmonių galimybė nukrypti nuo viešai paskelbtos atlyginimo politikos neturėtų būti pernelyg didelė, daug didesnė, negu kad yra pasiūlyme. Labai rimtai reikia e, žiūrėti į akcininkus ir atlygio politiką. Taip pat reikia numatyti tam tikrą kvotą uh, ar santyki tarp vadovų atlygių ir kitų, ir reikia viešai apie tai kalbėti. Dėl sandorių su susijusiomis šalimis yra daug problemų pasiūlyme dėl to. Mes turėtume šiek tiek sumažinti savo ambicijas. E, labai svarbus skubos, e, skubios priemonės, tam tikri stabdžiai, bet tai turi būti susijęs su pačių įmonių sprendimais. Aš norėčiau pamatyti e, tam tikrą minimalų lygį Europos lygmę. Ir kur mes, e, kokį matą pasirinksime, aš esu artimas pasiūlymams, esu pats pagalvojęs tam tikrus dalykus. Manau, kad valstybės narės turėtų pačios turėti galimybę nuspręsti, ar sandoriai su susijusiomis, e, susijusiais asmenimis e, turi teisę sustabdyti akcininkų balsavimą, jeigu, pavyzdžiui, sandoriai nesudaryti pagal rinkos principus. Per ateinančią savaitę dar reikės įsigilinti šios dalykus, aš būsiu lankstus, atviras ir mano tikslas yra ieškoti bendrų sprendimų, kurie sutelktų plačią daugumą ir kad tokiu būdu mūsų komitetas galėtų tikrai užtikrinti įtakingą poziciją, už savo įtakingą poziciją. Ačiū pranešėjai. Dabar EPP vardu ponas Balts. Äh, e Labai ačiū pirmininkė, Ponas Švabas, EPP šešėlinis pranešėjas, dėlė, negali dalyvauti komiteto posėdėje šiandien, todėl jis paprašė manęs pakomentuoti šią ataskaitą. Už jį džiaugiuosi tą galimybę. Pirmiausia, noriu padėkoti Olė Liudviksonui už nuveiktą darbą. Taip pat ir Andrei Švab vardu tą padarysiu. Preliminarios pastabos Komisijos tikslai būtų aukštas skaidrumo lygis, bet to daugiau saugumo investuotojams. APP e ir pona Švabas palaiko šios tikslus, tačiau mano, kad tam tikros sąlygos nurodytos komisijos pasiūlyme turi būti peržiūrėtos. Jis nemano, kad visi komisijos dokumente patikti pasiūlymai yra reikalingi, atsižvelgiant į teisinės tradicijas, bendrovių teisės tradicijas Europos Sąjungoje, pirmiausia, reiktų pasižiūrėti, kurie direktyvos projekto aspektai gali būti reglamentuojami ES lygmenių. Norėčiau paminėti tris dalykus. 9a straipsnis. Teisė balsuoti dėl atlyginimų politikos. Ponas Švabas paprašė mane informuoti jūs, kad komisijos pasiūlyme pateiktas labai išsamus atlyginimų politikos sa elementų sąrašas. Jis nemano, kad visi tie elementai reikalingi. Reiktų labai atidžiai pasverti visus reikalavimus nurodytus 9 straipsnio trečioje dalyje. Reiktų pasižiūrėti, kurie reikalavimai tinkami ir nebandyti reglamentuoti tų aspektų, kuriuos gali tvarkyti patys akcininkai. 9b. Balsavimas dėl atlyginimų ir ataskaitos šešėliniam pranešėjai taip pat netrodo, kad šis elementas labai reikalingas. Ataskaita apie atlyginimus tik patvirtina tai, ką jau yra patvirtinę akcininkai. Taigi dubliuosis atlyginimų politika ir ataskaita apie atlyginimus. Ir vargu ar toks dubliavimas jis reikalingas. Ir čia jau neminiu visų biurokratinių kliūčių ir viso papierizmo. Bet to atrodo, kad e, valstybėms narėms reikia daugiau veiksmų laisvės, e, kai kalbama apie įmonių struktūros pasirinkimą. Toliau, 9 straipsnio C punktas susijusių šalių sandoriai ir su tuo susiję aspektai. Pona Švat mano, kad šiuo klausimu akcininkai taip pat turėtų turėti savo balsą ir kad šios nuostatos turėtų būti suformuluotos plačiau. Jis mano, kad panašios nuostatos gali tik dar labiau apsunkinti visą procesą ir tai turės neigiamos įtakos bendriems įmonės rezultatams. Ne, negalime leisti, kad reglamentavimas varžytų kasdienį įmonių veiklą, taigi turėtume leisti daugiau veiksmų laisvės įmonėms, turėtume pagalvoti apie tai, kokios gali būti neigiamos pasiekmes pačiai įmoniai. Taigi tokia būtų mūsų šešėlinio pranešė Andrija Švab komentarų santrauka, kuriais paprašė jums pateikti. Labai ačiū. Ačiū. ECR, ponas Sampoteho. Ačiū pirmininkė pat kalbu mūsų šešėlinio pranešėjo, pono Fox vardu, jis negalėjo atvykti. Pirmiausia, ponas Fox dėkoja pranešėjui už nuomonės projektą. Jis pripažįsta, kad būtina skatinti ilgalaikį akcininkų įsitraukimą ir tokią veiklą, kuri didina skaidrumą ir padeda įmoniai pačiai tvarkyti savo reikalus. Taigi ponas Fox pritarė direktyvos bendram tikslui ir mano, kad akcininkų įsitraukimas į įmonių valdymą yra svarbus. Tačiau ponas Fox žino, kad yra įvairiausių įmonių modelių ir įvairiausių akcininkų dalyvavimo modelių Europos Sąjungoje, todėl būtų sudėtinga taikyti europinį požiūrį visomis aplinkybėmis. Jis įsitikinęs, kad reikėtų siekti mažiausios suderinimo direktyvos. Jis sutinka, sutinka tų pranešėjų, kad valstybės narės turėtų nuspręsti, ar reikalavimas taikyti akcininkų balsavimą reikalingas visais atvejais susijusiais su atskirų šalių sandoriais. Tačiau taip pat galimos ir išimtis, siekiant užtikrinti, kad siūlomos nuostatos veikti. Pavyzdžiui, siūloma išimtis e, sandoriams įmonių grupėse, bet to tokia išimtis siūloma ir kasdieniniams sandoriams. Ponas Fox pritarė pranešėjo pakeitimams kuriais siekiama apsaugoti bendrąją rinką ir kovoti su konkurencingumui kliudančiomis e, tarpvalstybinėmis nuostatomis. Nors skaidrumas ir svarbus, tai neturėtų pažeisti e, asmenų arba teisinių subjektų teisių ir neturėti poveikio įmonių valdybą. 12 pakeitime sakoma, kad reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp būtinybės atskleisti informaciją ir apsaugoti konfidencialumą. 22 ir 23 pakeitimas ponui Fox netrodo gerai pasiverti. Viena vertus jais siekiama suteikti daugiau galių akcininkams, tačiau kita vertus reikia pagalvoti apie tos informacijos pobūdį, būtent tos informacijos, kuri bus teikiama akcininkams. Reikėtų pateikti atlyginimų politikos apžvalgą, e, nes ta išsami ataskaita ne visuomet yra informatyvi ir tinkama. Bet to reikia tikrinti įgaliotojų konsultantų darbų kokybę ir jų teikiamą informaciją tačiau tai turi kliudyti įgaliotojų konsultantų teikiamoms paslaugoms. Dėl ketvirto ir 42 pakeitimo e, nu, siūloma nepamiršti atitikties. Be to, akcininkų dalyvavime reiktų vengti interesų konflikto ir didinti skaidrumą. Tai užtikrintų, kad e, įmonės atlyginimų politika yra aiški ir gerai suprantama ir kad atlygis susijęs su įmonės strateginiais tikslais bei veiklos rezultatais. Tai atitinka reikalavimus taik, taikomos Junktinėje karalystėje nuo 2013 metų. Ponas Foksas dėkoja pranešėjai už ataskaitą ir laukia tolimesnės diskusijas. Ačiū. Nematau Aldė atstovų. Tai galiu perėti prie Gūje. Miguel Diegas. Este relatório abrange uma, uma temática importantíssima, muito vasta. Pirmininkė, šiame pranešime kalbama apie labai svarbų ir labai platų klausimą. Mm, čia, aišku, paliečiami ir ideologiniai, ir ekonominiai aspektai mm, paskatos finansavimo modeliai, drausmė, pasitikėjimas ir tie du modeliai visuomenė pagrystas modelis ir akcininkų modelis. Mm, tai aišku, svarbiausia, kokio tipo visuomenė mes norime matyti. Manau, kad išeities taškas mm, yra neteisingai pono Ludvigson pasirinktas. Man atrodo, čia esmė turėtų būti ta, kad kad žmonės turi būti svarbiausia, ne pelnas. Aišku, įmonių vadovai nori padidinti savo akcininkų vertę, kiek yra įmanoma, nes tai yra naudinga akcininkams. O tai iškryrai po visą sistemą. Ir tai dažnai prieštarauja netgi įmonės užsibriežtiems strateginiams tikslams. Taigi viskas turi būti atvirkščiai. Įmonės turi siekti ne trumpalaikio pelno vien dėl to, kad tai palanku akcininkams turi būti orientuojamas į ilgalaikės perspektyvos tikslus ir todėl labai svarbu paminėti tris dalykus. Visų pirma, tai yra strateginė orientacija, strateginė kryptis, kaip galime sukurti kažkokias paskatas, kažkokį mechanizmą, kuris leistų mm, ištaisyti tą trumparegiškumą, tai yra tai, kad yra vaikomasi tik tai trumpalaikio pelno, kaip paskatinti vadovus galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, kad nebūtų vien tik tai trumpalaikiai tikslai svarbus. Sutinku su pranešėju, kad čia reikia kažką daryti. Bet uh, nematau, kaip pranešėjo siūlomos priemonės realiai leis kažką pakeisti. Manau, mes turime įtraukti visą bendruomenę ir čia pranešės, man atrodo, negalvoja apie tai. Reikia žiūrėti, kaip ta įmonė įtakoja visą aplinką, kurioje egzistuoja, juk ji turi poveikio tiem žmonėms, kurie pritraukiami prie įmonės, kurie dirba įmoniai, kurie tiekia kažką įmoniai ir taip toliau. Tai yra visa, tai reikia žiūrėti visą tą a, supančią aplinką. Ir galvoti apie demokratiją, kuri turi, nes, kuri bu, turi būti ir už įmonės vartų taikoma kaip ir įmonės viduje. Visi turi būti įtraukiami į diskusijas, galvojant apie ilgalaikius įmonės tikslus ir tokiu pagrindu turi būti siekiama konsensuso. Taigi labai svarbu įtraukti visus susijusius žmonės į e, įmonės ilgalaikių tikslų užbrėžimą. Dabar atlyginimų klausimas, aišku, reikia visų pirma nuspręsti, jei, ar tai yra svarbu ar ne. Jeigu tai yra svarbu, tai tada reikia apibriežti aiškias ribas. Aišku, mes pasisakome už individuo laisvę, bet reikia nepamiršti ir. Mm, atlyginimų skirtumo klausimą, atlyginimų skirtumo pačioje įmonėje klausimą. Ir žmonės dabar tai labai neramina. E, paprastai liniai žmonės e, pergyvena, kad e, valdybų nariai, įmonių vadovai uždirba daug kartų daugiau nei eilinis darbininkas. Kartais tas skirtumas yra 20 kartų. Mm, JAF yra buvę net ir tokių atvejų, kuomet e, įmonės vadovams buvo mokama 340 kartų daugiau nei eiliniam įmonės tarnautojui. Tai aš manau, kad tikrai turi būti ribos užbrėžtos. Ir dar vienas dalykas tai yra skaidrumas, kas yra irgi nepaprastai svarbu ir čia aš pritarčiau tam, kas yra pasakyta įmonėje. Uh, kad reikia didesnio skaidrumo, turi būti tiek, teikiama daugiau informacijos. Ačiū pirmininkė. Thank you. Ačiū. Žaliųjų vardu. Valisko. Ačiū visų pirma, noriu pasveikinti jūsų pranešimą Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mes tęsime darbą dėl bankų taip pat. Labai džiaugiuosi jūsų paskelbimu. Dabar dėl šio klausimo. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už parengtą nuomonės projektą. Man atrodo visiems mums aišku, jog labai svarbu galvoti apie modernę ir efektyvę sistemą įmonių valdymui, ypač atsižvelgianti visus tuos skandalus. Tai yra būtina. Reikia prisiderinti prie šiandienos visuomenės poreikių ir besikeičiančių, besikeičiančių iš verslo aplinkos. Ir mes tikrai, e, kaip žalieji, mm, remiame tą mintį, kad reikia išryškinti tuos trūkumus, kurie egzistuoja dabar ES įmonių valdymo srityje. Ir čia labai svarbu traukti visas suinteresuotas šalis. Ir tai įtin aktualu, kai kalbame apie biržinės įmonės. Komisija sutenkė, sutelkė dėmesį akcininkus, o mes remiame pranešėją, kad reikia išplėsti tą iniciatyvą ir apimti taip pat suinteresuotas šalis. Ir kad čia būtų ir vartotojai, darbuotojai darbuotojai, e, be, vietos bendruomenės nariai, su kuriais įmonė palaiko ryšius, jie irgi turi būti įtraukti suinteresuotas šalis. Ir čia įmonė turėtų aktyviai e, palaikyti ryšius su visomis suinteresuotomis šalimis, priimdama strateginius e, sprendimus dėl įmonės. Ir aišku, reikia galvoti apie šio teisės aktų ilgalaikį poveikį ir mes akcentuotumėm kad galvojant apie įmonių sprendimų skaidrumą, reikia įtraukti ir aplinkosauginį elementą. Ypač e, turi būti pateikiama ataskaita dėl to, kas yra kartais vadinama pasiklydusiais e, turto elementais. Pavyzdžiui, tarkim, našta, kuri sėtina su įmonės kapitalu dėl CO2 išlakų. Ir tokių papildomų turto elementų ar CO2 išlakų informacija yra labai svarbi, galvojant, pavyzdžiui, investuotojų vartotojai, kokius priims sprendimus, ar akcininkai ar dėl dalyvavimo įmonės veikloje. Bet to reikia nepamiršti ir to, kas gauna pensijas, galvojant su to, ko pensijų fondų valdytojo, kokias turi galės kiek gali įtakoti tą sritį. Mes galvojame, kad galbūt tokia įdomi mintis, kad būtų atstovai, kurie žiūrėtų, kaip pensijų fondų veikla veikia iš įmonių požiūrio taško. Ir taip pat mes norėtume pasiūlyti pakeitimus, pavyzdžiui, dėl pirmo punkto, tarkim, kur kalbame apie geresnį dialogą. Mes galvojame, kad tikrai galime paremti šią nuostatą, bet mes galvojame, kad reikėtų efektyviau užtikrinti, kad būtų e, tą dialogą reikėtų galvoti, kad uh, ne, neturėtų būti įmonėje įtampos tarp akcininkų ir kitus universitetų šalių. Ir aš ypač Žanluis modelį pasiūlyčiau, kur kalbam apie tai, kad iš tikrųjų galima sėkmingai dirbti besikeičiančiamis verslo sąlygomis Europoje. Ir mes galvojame, kad ir darbuotojų atstovas tokioje valdyboje turėtų būti privalomai traukiamas. Ir šalių struktūros organai tokie turėtų užtikrinti skaidrumą, visus universitetų šalių įtraukimą į įmonę įmonių valdymo sprendimų prieimimą. Dėl antro punkto, dėl skaidrumo, vėlgi mes sveikiname tą įsipareigojimą siekti skaidrumo, bet mes galvojame, kad reikia numatyti prievalę direktoriams ir kiem pagrindiniam mm, subjektam prisimti atsakomybę už savo sprendimus ir mes sakytumėm, kad turėtų būti taip pat ir pareiga nevykdomiesiams direktoriams, apskaitininkams ir išorės teisininkams taip pat jų atsakomybė turi būti numatyta ir apibriešta ir mes sakytumėm, kad sankcijos turėtų turėtų būti daug griežtesnės, jeigu būtų tokios finansinės pareigos pažeistos. Ir be individualių e, sankcijų ir baudų taip pat reikėtų taikyti, pavyzdžiui, diskvalifikaciją, kad tokie asmenys nebegalėtų žimti direktorių ar vykdomųjų pareigūnų ar įgaliotų patarėjų pareigų ateityje. Toliau mes galvojame, kad kur kalbame apie atlyginimą ir santykį tarp direktorių ir darbuotojų atlyginimo, tai reikėtų, kad tai dėl to būtų balsuojama visuotinėme akcinių susirinkime. Bendrai mes sveikiname mūsų pranešėjo pasiūlymus dėl pakeitimų komisijos pasiūlymų. Mes galvojame, kad šis nuomonės projektas yra puikus pagrindas toliame, tolesniam darbui ir mes mielai bendradarbiausime su kitais šešėliniais pranešėjais ir, ir mūsų pranešėjų. Thank you to the shadow of... Dėkoju šešėliniams pranešėjams ir jų atstovams. Dabar suteiksiu žodį E, nuomonės referentui. Prašom. Kaip ir sakiau pradžioje, aš būsiu labai atviras dialogui, diskusijoms ir bandysiu rasti sprendimą. Reikia užsitikrinti plačią poziciją, kad komitete būtų pritarta mūsų nuomoniai reikia galvoti, kaip, kaip galima geriau įtraukti akcininkus. Ačiū visiems už pastabas ir lauksiu jų, kad mes e, galėtume visi rasti bendrą sprendimą ir užtikrintume gerą nuomonę. Ačiū. E, tvarkaraštis. Sausio 6, 12 val. yra terminas, į kurio galite pateikti pakeitimus. Sausio 26 svarstysime pakeitimus, komitete balsuosime vasario 23, o Teisės reikalų komitete bus balsuojama 24 kovo dieną. Po to bus balsuojama plenarnėje sesijos tinkamai dėl šio klausimo. Dabar ketvirtas e, darbo tvarkės punktas - investicijų banko metinė ataskaita. Iškart suteiksiu žodį e, pranešėjui Ernestui Urtasun žalių atstovui. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėjau padėkoti projektą tas, kurį gavote, taip pat čia yra dėl to, kad mums padėjo Europos investicijų banko komanda, taigi noriu padėkoti jų Briuselio biuro atstovams, jie yra čia su mumis 24 lapkričio. Prasidėjome renkti šį projektą ir pabandėme įtraukti parlamento nuomonės parlamento reikalavimus. Taip pat noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, su kuriais man teko dirba ir dvišalių pagrindų, ir grupėje. Ir labai džiugu, kad kartu galėjome parengti pranešimą ataskaitą, dėl kurios sutarėma nes viskas iš tikrųjų labai priklauso ir nuo konteksto ir Europos investicijų bankų vaidmens ateityje. Bet to reikia nepamiršti Europos komisijos pristatytų investicijo paketą per praeitą parnę sesiją tai buvo padaryta. Šios ataskaitos tikslas yra įvertinti Junkerio plano bendrąją įtaką yra atskiras skyrius ataskaitoje, skirtas būtent e, tam klausimui, bet to reikia išsiaiškinti, koks būtų parlamento vaidmuo. Matau, kad parlamente matoma vis daugiau bendro požiūrio, kad Europos investicijų bankas turėtų uh, labiau skatinti investicijas e, Europos Sąjungoje. Ir šis e, ataskaitos projektas, e, kurį skaitote, buvo pateiktas lapkričio 20 dieną. Taigi, kai kurie punktai, pavyzdžiui, trečias punktas turi būti atnaujintas pagal naujasnį informaciją. Praeitą savaitę kalbėjome apie tai su šešėliniais pranešėjais ir žinoma bus atitinkamus pakeitimus galima teikti ir taip galėsime atnaujinti e, per praeitą plenarinę sesiją pateiktą ataskaitą. Ataskaita, kaip manote, padalinta į keturias dalis investicijos, bendro valdymo instrumentai ir obligacijų projektai, taip pat energetika ir klimatas, svarbus aspektas būsimose dėrybose Paryžiuje kitais metais, taip pat valdymas, skaidrumas ir atskaitomybė bei išorės politika. Na, trumpai pakomentuosiu kiekvieną iš šių punktų prieš diskusiją investicijų blokė kalbama apie tai, kad nuo 2007 7 e, procentais sumažėjo investicijos, o taip pat M, investicijos į MVI sumažėjo 35 procentais. E, Šešėliniai pranešėjai apie tai sakė ir sakė, kad kreditų teikimas MVI yra labai svarbus dalykas ir manau, kad e, gausiu daug jūsų nuomonių šių klausimų investicijų dalyje e, parodoma, kaip investicijos susijęs su ekonomikos atsigavimu, primenama strategijos 2020 tikslai, neligybės, skurdo mažinimas ir taip toliau. Be to, prašoma padidinti banko gebėjimą teikti paskolas, e, stabilizuoti jo balansą ir taip padėti bankui skaitinti investicijas į įmonės. Ir žinoma, banko ištekliai pastaraisiais metais buvo riboti, nepaisant e, pateiktų kapitalo injekcijų. Taigi tai taip pat svarbu ataskaitoje. Atsižvelgiant į aukštą nedarbo lygį Europos Sąjungoje, bankas skatinamas e, taip pat atsižvelgti į žmogiškų išteklių ir kovos su nedarbo klausimus. Toliau rizikos pasidalinimo priemonės ir projektų obligacijos. Čia vėlgi įvertiname bendro valdymo priemonės, išnagrinėjame sąlygas, e, kuriomis turėtų veikti tie instrumentai ir taip pat išnagrinėjome naujus instrumentus, kurie buvo pradėti taikyti neseniai, tai yra projektų obligacijų iniciatyvos. Dauguma iš šių projektų yra bandomieji projektai. Nagrinėjome vieną iš jų, patį pirmąjį Castor projektą ir taip pat e, prašėme, kad bankas išsamei įvertintų tą bandomąjį projektą E, per atviras konsultacijas ir taip pat pateikdamas poveikio vertinimą, socialinio ir aplinkos poveikio vertinimą. C blokas energija ir klimatas. Čia vėlgi buvo kalbama apie banko siūlomą energetikos politiką, taip pat siūloma mažinti investicijas į anglės technologijas taikančius projektus. Taip pat e, kalbama apie atsinaujančių energijos išteklių projektų finansavimą ir energetikos veiksmingumo projektų finansavimą. Be to, prašoma laipsniškai nutraukti paskolų teikimą projektams susijusiems su neatsinaujančiais energijos šaktiliais. Ta dalis valdymas, skaidrumas ir atskaitomybė. Čia Europos parlamentas e, daug dirbo, prašė, kad būtų taikomo skaidrumo priemonės, kad e, banko valdymas būtų aiškesnis, prašėme padidinti e, skundų nagrinėjimo skyriaus darbo veiksmingumą ir apsilankėme Luksemburgė, dirbome to klausimu Ir manau, kad e, šis skyrius yra vienintelis skyrius, per kurį ES piliečiai gali pačiam bankui pateikti skundus ar kokius nors prašymus. Ir prašome, kad banko valdymo komitetas e, užtikrintų to mechanizmo e, skundų nagrinėjimo skyriaus veikimą. Nes tai labai svarbu ES piliečiams. Tęsiu toliau, nes laiko turi nebedaug. Taip pat kalbama apie finansinius tarpininkus ir prašoma e, e, e, nebendradarbiauti su nepatikimais finansiniais tarpininkais, prisimename Korperer atvejį. Ir galiausiai išorės politika. Prašome, kad reiktų geriau suderinti banko tikslus ir ES tikslus, kad reikia atsižvelgti į ir taip pat rezultatų vertinimo sistemą ir ataskaitas ir manome, kad toliau bus teikiamos ataskaitos. Mes manome, kad šios priemonės geros ir kad jos bus tinkamai gyvendamos. Ir galiausiai apibendrinimas darbo skirtingose srityse būtų toks kad manau, kad kalbant apie investicijas, e, reikia atnaujinti čia pateiktą informaciją, tą padarysime su šešėliais pranešiais, taip pat įvertinime sektorių ir priemonės ir atsižvelgsime į demokratijos ir skaitrumo klausimus. Tai tiek e, ir tikiuosi dirbti su šešėliais pranešiais ir laukiu jūsų pastabų. Thank you, thank you Dėkuoju pranešėjai socialistų. Atsiprašau, sako pirmininkas. Zigfrid Murėsan, EPP vardu. Ačiū, pirmininkė. Frakcijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjai. Labai neblogai sekėsi dirbti kartu rengiant pranešimą. Ir Tikimės, kad e, su šešėliniais kitais pranešėjais ir su juo toliau taip pat mums seksis gerai bendradarbiauti iki e, parlamento plenarinės sesijos, kai bus tvirtinama šis pranešimas. Europos investicijų bankas įgyjo svorio per krizę ir brendant iš krizės. Pavyzdžiui, e, privačios investicijos jų pritraukimas, derinimas su viešomis e, Europos ekonomikoje leido užtikrinti darbo vietų kūrimą Europoje, išbridimą iš krizės. Taip pat e, komisijos investicijų pakete atsispindi didesnėse IB vaidmuo. E, Naujas kitas pranešimas bus tam skirtas, taigi per daug nekalbėsiu apie tą investicijų paketą, bet dabar noriu pasakyti, kad turime užtikrinti, jog investicijų paketas leistų EIB gyvendinti jam suteiktus įgaliojimus ir taip pat leis es biudžetui atlikti savo misiją dėl 315 milijardų paketo investicijų bankui. Mes e, galvosime apie tai, kaip, e, kaip e, naujas banko vaidmuo plėtosis, galbūt reikės naujų darbuotojų, kad jis galėtų įvykti naujas užduotis, naujus įgaliojimus. Ir reikia užtikrinti, kad neatsitiktų taip, jog pradės trūkti šiam bankui darbuotojų. 13 metais lyginant su 12 metais 37 procentais padidino finansavimą EB. E, iš dalies taip atsitiko dėl kapitalo padidinimo, apie tai mes visi žinome. Mūsų frakcija mano, kad EIB suvaidino labai neblogą vaidmenį, pozityvų, remiant, e, derinant privačias viešasis investicijas. E, pradžioje pranešimas e, kalba tarsi kritiškai apie EIB, apie tai, kad mažėja Europos ekonomija privačių viešų investicijų. Mūsų nuomonė, EIB nėra vienintelė atsakinga institucija, institucija atsakinga dėl, už tai, kad mažėja tų investicijų. Ir galbūt nereikėtų taip kritiškai pradėti pranešimo. Mūsų nuomonė, uh, tai netitinka EIB siekių, pastangų. Žiūrint, apie, žiūrint į praeitus metus ir tai mūsų nuomonė, EIB suvaidino pozityvų vaidmenį, užtikrinamas desnės investicijas, skatinamas augimą ir darbo vietų kūrimą. Dar porą pastebėjimų, kuriuos norėčiau paminėti apie kitas pranešimo dalis. Pranešima, pranešės labai teisingai pasisako apie sudėtingas MVI finansavimo sąlygas, mes pritarėme jo mintims, bet taip pat manome, kad MVI nepakankamai akcentuojamos ir ryšiai tarp e, šio banko ir MVI nėra pakankamai gerai aptarti pranešime Daugiau kaip 230 tūkstančių MV yra pareimęs bankas savo kreditais per praeitus metus ir tai sudaro e, daugiau negu 121 milijardą eurų. Mes manome, kad reikėtų atskrai dar skyrių išskirti apie MVI kaip sakiau, finansavimas skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms turi išlikti turi būti plėtojimas per mikrofinansų priemonę ir taip pat kitą naują finansavimo iniciatyvą. E, pirmiausia, aišku, padedama novatoriškai dirbančioms NVI ir perinu prie kito punkto inovacijos e, infrastruktūra. E, tai turėtų būti taip pat labiau akcentuojama pranešime inovacijų, inovacijos e, tai turėtų būti akcentuojama ir, tai, ir klausimas, kaip padaryti Europos ekonomiką e, patrauklesnė investuotojams. EIB vaidmuo finansuojant švarios energetikos projektus, manau, kad ši veikla tęsis, tačiau man kelia surūpinimą tai, kad tik vienas projektų e, finansuojam per projektų obligacijas yra minimas. Tai arba reikėtų daugiau minėti, arba ne vieno, o minint tik tai vieną. Nežinau, ar iš tikrųjų tai yra gerai. Aišku, aš taip pat už tai, kad mes našiau e, naudotume energetikos išteklius ir kad EIB suvaidintų stipresnį vaidmenį čia, bet nepamirškime, kad tai yra pranešimas apie patį investicijų banką, ne apie taupų efektyvą energijos išteklių vartojimą ir klimato kaitą ir uh, Manau, kad klimato skyrius apie e, klimato priemonės e, atitinka EB funkcijas ir tikslus dėl projektinių obligacijų. Mm. Mes galime šio pranešimo kontekste pagalvoti apie e, sąnaudų mutualizavimą ir apie tai, kaip galima paskatinti privačias investicijas, apie skolos mutualizavimą. tai susijęs su struktūrinėmis reformomis gera makroekonominė politika, taip pat fiskalinė derama politika. Toliau skaidrumo priemonės. Sutinku su tuo, kad pranešėjas prašo užtikrinti daugiau skaidrumo, nepriklausomai nuo institucijų, bet taip pat mes turime pripažinti pastangas, kurias e, jau padėjo bankas siekdamas užtikrinti daugiau skaidrumo. Pranešime išreiškiamas susirūpinimas dėl to, kad e, kol kas nėra viskas, visiškas skaidrumas užtikrintas, kad e, egzistuoja tam tikras slaptumo kultūra, bet tikriausiai banko atžvilgių tai nėra visiškai teisinga, nes slaptumo ta kultūra uh, neatsispindi mūsų vertinime. Ir kitas dalykas, rytų kaiminystė ir banko veikla ten, Moldovoje konkrečiai, Ukrainoje ir Gruzijoje. Tos šalys pasirinko europietišką kursą ir e, tai labai svarbu Europos Sąjungai ir mums tai svarbu ir ačiū pirmininkė Jums už supratimą. Dėkoju. Aš Norėčiau paprašyti e, šiek tiek trumpiau kalbėti šešėlinių pranešėjų. Ričardas Korbetas, socialistų atstovas dabar. Dėkoju, pirmininkė. Iš tikrųjų, mūsų šešėlis pranešėjas yra ponas Paje, bet dėl uh, problemų su transportu, jis negalėjo laiko atvykti į posėdį ir manęs paprašė, kad uh, Aš perskaičiau jo nuomonę ir kalbėsiu prancūziškai, nes parašytas yra tekstas prancūziškai. Pirmiausiai e, sveikiname pranešė, ponas Bayer jį sveikina ir mūsų visa frakcija. Ponas Bayer mano, kad e, pagrindą turime gerą tolesniam darbui. E, galima galvoti toliau apie EIB vaidmenį ir labai svarbu kad šio banko pajėgumai būtų geriau integruoti į investicijų planą, kurį dabar e, pradėsime gyvendinti kaip e, pono Junkerio planą. Projektinės obligacijas galėtų taip pat užtikrinti naują dinamiką investicijoms ES. Taigi labai svarbu, kaip galima greičiau įvertinti įgyvendamus projektus ir taip pat labai svarbu panaudoti visus išteklius, kad galėtume paremti realią ekonomiką. Dabar e, du trešdaliai e, turimų lėšų tik tai yra panaudojama. Mes turėtume pasinaudoti visais turimais vertais, kad galėtume užtikrinti didesnį augimą. Ir mes, siekdami sustiprinti EIB banko vaidmenį, jo, kaip galima, desnį veiksmingumą, mes turime užsitikrinti deramas konsultacijų procedūrus su susijusiais asmenys dėl projektų finansavimo. Ir tai leistų EIB pagerinti savo atliekamus e, projektų vertinimus atsižvelgiant į e, finansinius dalykus tai yra procedūra e, nuo pačios į viršų, taip vadinama, kuri taikoma tam tikrose valstybėse įgyvendinant struktūrinius fondus. Dėl e, projektų išbaigtumo labai svarbu yra finansuoti iniciatyvas, kurios, kurie siekia sumažinti mūsų energetinę priklausomybę ir taip pat, kurie atitinka mūsų prioritetus e, šiltnamio, efekt, šiltnamio efekto dujų mažinimo srityje ir dujų srityje, CO2 srityje. Taip pat e, reikėtų mažinti bendradarbia, nereikėtų bendradarbiauti su e, finansiniais tarpininkais, e, kurie veikia teisinėje sistemoje atitinkančią mūsų sistemas. Dabar kalbama apie Luksemburgą. Morisos, kaip? Mauriso salas ir kitur. Reikia taip galvoti apie tai, kaip užtikrinti pavyzdį, būti pavyzdžių šioje srityje. Kitas dalykas e - EB ir e, privačios vertinimo reitingo agentūros įvertinti rizikai. E, reikia galvoti, kaip galima greičiau padėti MVI, bet Europos investicijų bankas e, deramai turi įvertinti riziką, savo veiklos taikyti skaidrę e, politiką, skaidrius metodus ir nepasikliauti tik privačiomis reitingavimo agentūromis. EIB turėtų didžiausią dėmesį skirti projektams, kurie atitinka ES bendruosius interesus. Dėkuoju, pirmininkė. Thank you, Richard. Next speaker. Ačiū, Richardai. Kitas e, kalbėtos Stanislav Otsok, EKR atstovas. Atsiprašau, Ožog. Gerbimas pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmininkui paprašius tikrai kalbėsiu trumpai. Noriu pasakyti, kad pranešėjas buvo labai atviras diskusijose, atviras nuo pat pradžios. Jis e, bandė palaikyti tikrą dialogą su šešėlinės pranešėjais ir tikiuosi, kad tai bus ir toliau. Labai jam dėkoju. Pranešimas žengia tinkama linkme. Sutinku su tuo, kad jis atitinka e, planą, kurį e, pasiūlė panas Junkeris. E, klausimas tik tai, iš kur atsiras tie 300 milijardų eurų, bet galbūt dabar nereikėtų apie tai kalbėti. Dėl pranešimo projekto, dėl paties teksto. Noriu kai ką pakomentuoti. Dėl projektų vertinimų sutinku su pranešėju, kad projektai turi būti labai išsamei vertinami, netgi rengiant viešasias konsultacijas, jeigu tai, pavyzdžiui, gali turėti įtakos vietos bendruomenėje ar turėti socialinių pasiekmių. Taip pat labai svarbu vertinti projektus iš ekonominės naudos e, pozicijų, ar projektas užtikrins saugimą, kurs darbo vietų, ypač te, tose regionuose, kur yra aukštas nedarbo lygis. Pranešėjas taip pat kalba apie e, projektus skirtus taupiam energetikos išteklių vartojimui ir man norėtųsi, kad toje vietoje būtų akcentuojama ekonominė nauda. MVI. Kelis kart minimos MVI. Bet yra e, banko ataskaitoje ištisas skyrius e, skirtas MVI. 30 procentų visų lėšų 2013 metais buvo skirta MVI e, tam, kad būtų užtikrintas darbų vietų kūrimas. Remti mažas ir vidutinės įmonės yra nepaprastai svarbu, ypač turi tai teigiamų daug pasiekmių vietos bendruomenėms. Manau, kad dėl to turėtume kalbėti plačiau apie šį aspektą. 2013 metais pirmą kartą e, buvo pradėtas teikti mikrofinansavimo paskalos ir taip pat gal turėtume e, tai labiau akcentuoti. Baigdamas pasakysiu, kad pritariu mūsų pranešėjo mintims, turėtume skatinti Europos investicijų banką skatinti projektus, kurie daug dėmesio skiria taupiam energetikos išteklių vartojimui, bet e, taip pat e, galvokime, kokius projektus atmesti reikia labai išsamei kalbėti apie projektų vertinimą ir dėl to nepritariu tam, kas pasakyta 20 pastraipoje. Ačiū Petro Jedzek Alde vardu. Well, I'd like to thank... Ačiū pirmininkė, visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai iš pranešimo projektą. Uh, E, už pranešėjų norėjom padėkoti už tai, kad jis tikrai parodė didžiulį ryštą dirbti skaidriai, traukti visus, bendarbiauti, įsiekti konsenso. Tikrai matome labai daug stiprių elementų mm, pranešime. Bet e, norėčiau akcentuoti ir tai, ką pasakė ankstesnis kalbėtojas mm, dėl MVI kad gal būtų naudingos nuostatos, nes man atrodo MVI yra nepaprastai svarbios, galvojant apie ES tolesnį klėstėjimą. Taip pat norėčiau akcentuoti tai, kad reikia investuoti į po 2004 metų įstosios valstybės, ypač galvojant apie energijos vartojimo efektyvumo projektus. Manau, kad tai būtų labai naudinga visiems būtų galima pereiti nuo anglies prie mm, efektyviau energiją vartojančios ekonomikos. Ir reikia, svarbu, reikia prisiminti tai, kad Europa yra klimato kaitos politikos mm, pirminį, priešakinėme fronte, kai na, kalba apie kovą su klimato kaita, kitus energetinius lausimus. Ir čia reikia reikia nepamiršti tokius ryčių, kur Europa ir atsilieka, pavyzdžiui, galvojant apie investicijas į MVI ir panašiai. Dabar dėl nuorodų į Junkerio planą aš sutinku, kad šio pranešimo dėmesio centre turi būti mm, Europos investicijų bankas, o ne bendrai planas. Kitose pranešimuose būtų kalbama apie tą planą. Ir um, po, mes dar turėsime galimybės, aišku, apsvarsyti, pratęsti diskusijas po to, kai pakeitimai bus pateikti. Ačiū, pirmininkė. Jis. Dabar guja vardu, ponas Papadimulis, ne, Marilisa Matijas. Eu estou na mesma situação que está o colega. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi esu toje pačioje pozicijoje kaip ir socialistų uh, frakciją, kadangi ponas Pabadimulis negalėjo atvykti į šiandienos posėdį dėl transporto problemų. Iš tikrųjų, tie streikai daro poveikio žmonių gyvenimui, bet be tokių pastebėjimų aš norėčiau išsakyti ir keletą pastabų, kurias um, kolega Dimitris atsiuntė man, kad jums perdočiau. Um, kai kurie iš tų klausimų būtų sėtinis su pono Urtasun pirminio pareiškimu. Bet tiesiog aš perskaitysiu to, ką pamonas Dimitris atsiuntė man anglų kalbą, sureaguodamas į pirminį e, projektą. Uh, Taigi jis dėkoja pranešėjus, galvoja, kad tai yra geras pagrindas tolesniam darbui, galvojant apie investicijų, Europos investicijų banko tolesnį darbą. Yra aptarti tokie mm, probleminiai aspektai, kas mus labiausiai neramina. Ir aišku, čia galvojant apie IB, e pagrindiniai tokie neramintis klausimai būtų tokie. Visų pirma, didesnis skaidrumas, atskaitomumas, sukčiavimo dalykai. Čia Dimitris nori akcentuoti kai kurias iš tų problemų, kas yra susijęs su atskaitomumu ir skaidrumu EIB, mm, galbant apie trankos kriterijus, projektų tinkamumą, taip pat klausimai susijęs su finansiniais tarpininkais. Pirmas žingsnis būtų toks, kad mes ragintumėm geriau kontroliuoti finansinius tarpininkus mes siektumėm, kad būtų daugiau viešumo apie jų tikslus, apie jų investicijas, apie visas procedūras, kaip jos atliekamos ir taip toliau. Antras dalykas, ką um, Dimitris dar nori pasakyti, e, dėl bankų mentaliteto pakeitimo, e, nors tai yra viešas sektoriaus skolininkas, skolintojas vis tiek dar čia akivaizdus yra tas bankininkų mentalitetas ir reikia galvoti apie tokius dalykus, aišku, kaip apie gerą, akivaizdu, kad visų pirma galvojame apie tai, kad projektai būtų geri, kad jie duotų finansinę gražą, bet e, prie šios nublanksta tokie momentai, kaip pavyzdžiui, kas yra svarbu, kiti kriterijai, aplinkosauginiai ir panašiai. Ir iš tikrųjų, kad krizės atveju labai dažnai tokios e, keliamos sąlygos, kaip finansinė graža ir panašiai, tie bankiniai tokie kriterijai e, dažnai užkerta kelią didesniam augimui, didesniam poveikiu visuomeniai. Toliau skolinimo pajėgumai, čia irgi dėl to reiktų kelti klausimą. EIB galėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį dabartiniu laikotarpiu, kai yra problemų su skolinimo pajėgumais, ypač valstybėse, kurios turi problemų šioje srityje dėl skolinimo pajėgumų. Ir čia tikrai būtų galima galvoti apie tvarų vystimąsi, apie Mm, užimtų, apie nedarbo mažinimą, jeigu būtų suteikta pagalba būtent probleminėms valstybėms. Dabar dėl projektinių obligacijų iniciatyvos, ar nestočiau daug apie tai mm, kalbėjo. Bet dar papildomai mes, mm, dėl ko nerimaujame, pavyzdžiui, ar tai yra tinkama priemonė ar ne, bet tas tinkamumas turėtų būti aiškiau apibrieštas, kai nekalba apie pinigus investicijoms bendrai mūsų tokia bendra, bendrai kritiška pozicija dėl mm, viešojo privataus sektoriaus e, partnerysčių. Ir aišku, svarbu įtraukti viešo sektoriaus valdžios institucijas, reikia galvoti apie e, investavimą infrastruktūras, projektus ir in, galvoti apie tai, kad nebūtų prieštaravimą piliečių poreikiams ir interesams. Taigi mes turime užtikrinti, kad bent jau projektinių obligacijų srityje viešasis sektorius tikrai prižiūrėtų investicijų projektus, kad nebūtų mm, netikrų projektų išgalvotų projektų, kad nebūtų asimetrijų sukurta. Ir Dimitris akcentuoja tuos elementus, bet, aišku, kolegos apie tai irgi kalbėjo, Gestor projektas Ispanijoje, pavyzdžiui, pasantė atvejais, tarkim, aišku, reikia atsižvelgti į tokius dalykus analizėje. Na ir penktasnis elementas, dėl ko reikia susirūpinti, yra makroekonominės sąlygos, sėtinos su investavimo investicijos. Investicijos turi būti e, nesėjamos su fiskalinio prisidarimo pro, e, programomis ir čia reikia galvoti uh, apie tai, kad e, laikymasis tų e, korekcinių programų neturi būti prielaida, e, neturi būti sąlyga, ar bus tvirtinamas toks projektas ar ne. Taigi mes, aišku, pateiksime pakeitimus ir norime dar kartą padėkoti pranešėjai. Thank you for the FDD Marco Zanni. FDD Marco Zanni. Sì, il mio collega non è potuto essere qui e non mi ha lasciato un testo, <clears throat> però kolega negalėjo atvykti ir teksto man neperdavė, bet kadangi mm, esu frakcijos koordinatorius kokio būtų pačiu klausimu, tai aš išsakysiu keletą pastabų, ypač dėl projektinių obligacijų. Mm, tikrai mus neramina šis klausimas būtent. Uh, 2012 metų e, komisijos planuose matėme, kas, e, kuom pavirto tos projektinės obligacijos. Pažiūrėkime Kastor ar, ar kitus, kitas vietas, kur tikrai eina kalba apie tai, kad organizuotas nusikalstamumas yra įsivėlęs į konkursinės procedūras, neveikia kova su korupcija ir, ir pinigai pateko organizuoto nusikalstamumo rankas, kad nebuvo galima leisti, kad taip vyktų. Ir liberalų kolegos jau sakė, kad būtini aiškus parametrai ir kad turi būti aiškiai pasakyta, kad pro, tokie samus projektai turi užtikrinti darbo vietų kūrimą, tai tokie turi būti keliami kriterijai, nes Priešingų atveju tiesiog gal paprasčiau būtų tuos pinigus perduoti MVI tiesesnių kelių. Tokiu būdu e, sukurtumėm daugiau darbo vietų, nei užsimdami tokiais stambiais viešo sektoriaus um, projektais. Aš tikiuosi, kad Junkerio plane, kur mes turime 37 milijardus Italijai, tikimės, kad ne visi tie pinigai bus skirti vien tik tokiai, tokiems stambiems projektams. Pirmininkas, ačiū. Gal kažkas spontaniškai nori pasisakyti? Kolega Anemans iš neprisijungusių. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti, panalizuoti visą logiką. Kaip kažkas sakė, mes atsidūrėme kryškelėje, kai eina kalba apie visą skolinimą, kredito linijų atidarimą iš, iš mm, kredito institucijų pusės matome, tai vos 25 procentų net nesiekia e, tas skolinimas MVI, kurios yra ekonomikos stuburas, tai kaip jos gali toliau dirbti, kaip mes galime tikėtis, kad jos toliau dirbs, kaip jos e, sudurs galas su galu savo balansuose. Ir jeigu pažiūrėtumėm į EIB investicijų planus, tai tikrai nepakankamai čia viskas aišku, kaip pinigai pasieks MVI. EIB turi išlikti papildomą priemonę, juk um, čia tuos pinigus uh, apmoka uh, mokesčių mokėtojai. Ir labai svarbu kalbėti apie tai, kad trūksta pasitikėjimo ES bendrai ir todėl atsiranda tas, tie struktūriniai stabdžiai augimui. Ir mes čia dar išvelgėme visą tą paradoksą ir, ir prieštaravimas bazelio o, principams ir tie apsauginiai apsauginės tos priemonės, kurios stabdo kredito linijų atidarimą. Dar vienas paradoksas. Uh, sutelkėme dėmesį į ilgesnės trukmės brangesnės paskolas, tą rekomenduojame investicijų bankui, bet trūksta privačių investuotojų susidomėjimo ir galbūt tai sėtina su tuo, kad nesiūloma tokių investicijų, kurios būtų ir pakankamai ilgos trukmės ir tvarios. Ir Pabaigai dar jūs sakote, kad EIB neremia tva, gyvybingų tvarių projektų, kurie būtų ilgalaikiai, kurie Mm, patenkintų vartotojų, naudotojų mm, poreikį. Na, aš nežinau, ar tai reikia komentuoti net. EIB yra aiškus ateities vaidmo apibrieštas ir čia reikėtų greičiau kalbėti apie struktūrinės problemas, o ne apie tai, kad EIB tiesiog užsuko kranelius. Būtent reikia pažiūrėti tas gilesnės problemas, kodėl nėra tų kreditų, kodėl tų kreditų trūksta. Čia ne vien EIB problema. Uh, Ačiū pirmininkė, aš tik norėjau pasakyti, kad, man atrodo, čia yra daug įdomių dalykų šiame pranešime pasakyta dėl EIB vaidmens ypač kur kalbam apie mikrofinansavimą socialinį ir finansinį įtraukčiai, taip pat kur kalbam apie investavimą į Europos jaunimą ir MVI, tai tikrai mm, geras darbas. Aš žinau, pranešėjas ir kiti kalbėjo apie Junkerio paketą ir tai, kad EIB čia suvaidins lemiamą vaidmenį. Aš irgi norėčiau pakomentuoti tą klausimą. Taip, aš manau, kad labai svarbu, kad E, darbo grupė parinktų gerus projektus, tinkamus produktus, kad nebū, e, projektus, kad nebūtų siekiama tik tai tų aukščiausio lygio gražiausių projektų. E, reikėtų nesutelti dėmesį vien tik tai į trigubos A projektus, kurie jau gatavi, paruošti ir juos galima investuoti. Iš tikrųjų, tas investicijų paketas turi būti sėkmingas bendrai ir čia būtinai užtik, būtina užtikrinti skaidrumą reikia užtikrinti taip pat, kad turėtumėm tikrą europinę pridėtinę vertę. Aš tikiuosi, kad turėsime ir daugiau galimybių padiskutuoti šio klausimo, bet e, aš sakyčiau, kad tai yra svarbiausia, galvojant apie tai, kaip EIB vaidmuo keisis. Ir manau, kad EIB vaidmuo ateityje bus dar svarbesnis. Catherine Styler. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to the... Ačiū, Catherine Styler. Ačiū pirmininkė ir ačiū už pasisakymus pranešiai, jiems dėkoju. Tai labai svarbu, iš tikrųjų, Europos investicijų bankas labai svarbus ir labai būtų naudinga, jeigu bankas pateiktų projektų, kurie yra finansuojami mūsų rinkimo apygardose sąrašą, nes tai būtų praktiniai pavyzdžiai, galbūt pranešėjas galėtų apie tai pakalbėti, nes manau, kad buvo labai daug projektų, kurios finansavo Europos investicijų bankas, ypač išvilginti tarptautinį kontekstą, kai kalbama apie MVI, kai kalbama, kad MVI finansuojama 50 e, procentų ir kad beveik 9 milijardai eurų tam skirta. Būtų gerai, jeigu būtų pateikta pavyzdžių, kad mes galėtume savo rinkėjams parodyti, kaip e, mūsų rinkimo apygardose veikia EIB. Be to, valdymo komitete yra tik viena moteris ir tikrai yra ką pakritikuoti, nes kovojame už didesnį moterų skaičių įmonių valdybose. Taigi, EIB situacija gana nuvelinti, jeigu pažvelgtume į 2013 metų ataskaitą ir šimtas, viena trečioji visų klimato kaitos projektų finansuojamų iš EIB. Manau, kad tikrai geras pokytis, tačiau manau, kad valdyboje turėtų būti daugiau moterų. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponas Bartlukė. Ačiū pirmininkė. Noriu pridėti kai ką, kas, prie to, kas sakė kiti pranešėjai. Būtent EIB e turėtų patikslinti, kai bus skirstomos lėšos e, regioninių pagrindų. Investicijų trūkumai eurozonoje turės įtakos apskritai investicijų pasiskirstimų sąjungoje. Taigi kyla klausimas, uh, ar Europos investicijų bankas negalėtų pabandyti remti tų projektų, kuriuose investavimo spragos yra didžiausios. Be to turi būti atitinkamas santykis tarp privačių iniciatyvų ir valstybinių iniciatyvų bei investicijų kadangi jau investicijų trūksta, tai reikia pasižiūrėti, kur iš tikrųjų jų trūksta, kur investicijos vangios, ar tai infrastruktūros klausimas, ar trūksta privačių investicijų. Bet to reikia pasiverti, kokiais būdais Europos investicijų bankas taiso šios trūkumus tikslinių pagrindų, taikydama savo investicijų politiką. Ačiū. Taigi dabar laikas išklausyti EIB nuomonę, ponas Bergnapens, EIB atstovas Briuselėje. Ačiū pirmininkė ir noriu taip pat padėkoti Jums komisijai ir pono Jurtasun už įdėtą darbą ir pastangas rengiant šią ataskaitą. Labai svarbu, kad Europos parlamentas dalyvautų e, Europos investicijų banko veikloje. Tačiau ir iš mūsų pusės mes labai džiaugiame šią iniciatyvą dėl to, kad mums parlamento priežiūra labai padeda e, parlamente dirba tikrai išmintingi žmonės ir iš tikrųjų jie siekia spręsti realias problemas, um, bendradarbiavę su įvairiais banko skyriais. Taigi noriu padėkoti ir jums visiems už darbą. Pakomentuosiu kelis klausimus, kuriuos uždavė parlamento nariai dabar gal ne pats tinkamiausias laikas diskusijai, nes kaip tik norime įvykdyti pat naują investicijų skatinimo iniciatyvą, kurią pristatė prieš savaitę ponas Junkeris. Ir galbūt šiek tiek prieš istorijas pateiksiu, gal tai bus naudinga jums. Pirmiausia, prieš dviejus metus patvirtintas kapitalo padidinimas leido mums e, užtikrinti papildomas investicijas į projektus apskritai. Daugiau kaip 180 milijardų papildomų lėšų buvo skirta. Atrodo, kad e, iš tikrųjų 10 milijardų numat, numatytas kapitalo padidinimas reikš, kad bus padaryta projektų beveik už 200 milijardų eurų. Taigi, ar tas nedidelis kapitalo padidinimas padeda? Žinoma, padeda. Jei, jau Airijos atstovas sakė, kad jeigu regiono žmonės supranta, kad EIB investicijos padeda, tai iš tikrųjų turi poveikį realiame gyvenime. Tačiau to neužtenka suprantame, kad yra keletas rimtų spragų. Pirmiausia, infrastruktūrinės investicijos. Jų trūksta vienose šalise daugiau, kitose mažiau. Tačiau yra ir kitų spragų, jos atsirado ne tik dėl finansų krizės, bet tai galima pavadinti investicijų į inovacijas trūkumų. Ir tai jau trunka kokius du dešimtmečius. Mes atsiliekame nuo savo pagrindinių konkurentų beveik dviem dešimtmečiams, kai kalbama apie investicijas į inovaciją. Tai reiškia, kad e, trūksta investicijų konkurencingumą šioje pasaulio dalyje. Ir mes matome, kad e, privatus sektorius tiesiog trokšta investicijų e, privačiaus sektoriaus rizikos yra kitaip valdomos dabar, tai reiškia, kad jų veiksmų laisvė ribota. Sudėjus viską į krūvą atsiranda labai didelė būtinybė sukurti tokią priemonę, kuri užtikrintų likvidumą, galimybę likvidumą paversti investicijomis. Ir tokią priemonę mes ir bandome skurti kartu su komisija. Taip privatus kapitalas galės uh, prisimti daugiau rizikos ir bus suteikta daugiau garantijų vykdant atitinkamas tranzicijas. Taigi, taip mes bandome padaryti, komisija jau kitą mėnesį pateiks tikslesnių pasiūlymų šio klausimu. Dar buvo paminėti keli dalykai. E, ypač kalbant apie jūsų komiteto atliktą analizą, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų dėmesys MVI yra vertingas dalykas. E, MVI sukuria 80-85 procentus darbo vietų, tai tiesiog ekonomikos ir ekonomikos atsigavimo stuburas. Mes padidame savo įsipareigojimus 50 procentų, 14 milijardų eurų 2012-aisiais, 21-22 milijardų eurų, jeigu taip pat atsižvelgsime ir į AIF. Bet ar to pakanka? Ne, manau, kad paklausa yra 10, 20, o gal net 30 kartų didesnė už mūsų galimybės. Mes galime prisidėti tik labai nedidelėm dalimi, tačiau mes stengiamės veiksmingiau dirbti ir e, vykdinami Junkerio planą mes jokių būdų nedvėjosime ir imsimės atitinkamų veiksmų. Kitas dalykas veiksmai energetikos ir energetikos veiksmingumo srityje. Kaip žinote, ir kaip jau buvo minėta, 27 procentai valstybinių investicijų būna skirta kovai su klimato kaita ir energetikos veiksmingumui. Jeigu pažiūrėtume už ES ribų beveik trečdalis visų valstybinių lėšų tam skiriame. Žinoma, mes pritarėme Europos komisijos tikslams sumažinti CO2 išlakas ir taip pat savo ruoštų mes pristatėme naują išlagų standartą ir nebus teikiama parama investicijomis tiems projektams, kur anglės išlakų procentinis dydis viršyje tam tikrą dalį. Tai turės poveikį Europos Sąjungoje ir, um, žinoma, eibui veiksmams. Kaip galbūt jau pastebėjote, pare, pat, esame pateikę pareiškimą dėl klimato veiksmų, tai padarėme prieš metus ir bandome peržiūrėti E, mūsų požiūrį į klimato veiksmus, tai padarysime kitais metais. Ta, toje peržiūroje dalyvaus ir Europos parlamentas, ir Europos komisija, ir mes vykdysime viešasis konsultacijas po penkių savaičių jau kitų metų pradžioje. Dėl energetikos veiksmingumo mes norime skatinti energetikos veiksmingumą ir esame pasiryžę tai daryti. Taip pat matome, kad yra poreikis vykdyti atitinkamus projektus pagal Jungerio planą, juos panagrinėsime atidžiau, nes manau, tai bus labai svarbu ateinančiais metais. Dar vienas dalykas, kurį ne vienas minėjote, yra susijęs su riziką ir norų prisimti riziką. Ir čia nuomonės įsiskiria. Vieni sako, kad reikia imtis didesnės rizikos, kiti sako, kad to daryti nereikia. Na, mūsų požiūris būtų toks. Mes turime trigubos A statusą, tačiau e, tai nėra mums kaip medalis, kurio tik, turime tik didžiuotis. E, Yra labai rimtų priežasčių, sakykime, turėdami trigubą A statusą mes galime labai pigiai skolintis tarptautinėse kapitalo rinkose. Ir tuomet jau galime atitinkamai pigiau skolinti ir galutiniam vartotojui. Jeigu mūsų skolinimosi kaštai išauga, tai galutinis vartotojas taip pat praras dalį pinigų. Ir kaip matote, yra ta tiesioginė įtaka. Taigi, kiekvienais metais turime e, tarptautinė finansų rinkoje surinkti 70-80 milijardų eurų. Kai kurie investuotojai turi savo investicijose užtikrinti tam tikrą dalį AAA investicijų, kad jie apskritai galėtų investuoti. Jeigu mes prarastume trigubą A statusą, mums būtų sunku gauti paslaugas – ir, ir paskolas. Ir dauguma investuotojų investuojančių mūsų obligacijas yra ne europiečiai. Galbūt jie investuoja iš meilės Europai, tačiau tikriausiai jie labiau nori užtikrinti tvirtas ir saugias investicijas savo pačių klientams. Na ir paskutinis dalykas, nes buvo pateikta tikrai nemažai pastabų dėl projektų obligacijų. Tiesiog, kad išvengtumėm nesusipratimų. Kol kas e, bandomasis projektas tik įpas, įpusėjo. Tik penkiems projektams buvo pritarta iki šiol ir e, dar numatoma finansuoti kai kuriuos projektus e, šiame bandomajame etape tačiau tai buvo susijęta su transporto, energetikos ir telekomunikacijų sektoriais, visi šie projektai su to susiję. Tačiau visi žinote, ir nieko to nenustebinsiu, e, per bandomąjį etapą reikia kas šešis mėnesius teikti ataskaitą ne tik tai komisijai ir mums, bet ir Europos parlamentui tam, kad pamatytume, kokia yra padėtis ir kokiu veiksmu reikia imtis. Bet to noriu pridurti, kad e, projektų obligacijų iniciatyvos e, yra taip pat e, griežtai prižiūrimos jiems taikomi tie patys aukšti standartai, priežiūros standartai ir tinkamų įsipareigojimų laikymosi standartai. Taigi, viskas vyksta pagal įprastą procedūrą, pagal įprastą atskaitomybės procedūrą. Kaip žinote, e, projektų gyvenimo madamajame etape buvo vykdytas auditas. Projekto įgyvendinimo pažanga buvo vertinta gerai. E, Taip pat siūloma pagalvoti apie bendrus finansinius instrumentus bei jų ateitį. Ir jeigu norite, galite susipažinti su šio audito ataskaita mūsų puslapyje. Taip pat buvo užsiminta apie Castor projektą. Taigi Kol kas jo išsameu neaptarnėsiu, tačiau žinokite, kad mes laikomės labai konkrečių ir tikslių procedūrų. Lygiai taip pat kaip ir su kitais projektais. Projekto obligacijų iniciatyvoms taikomi tie patys reikalavimai ir tos pačios procedūros. Pirmininkė, aš jau einu į pabaigą. Buvo kalbėta apie atitikti ir skaidrumą Pirmiausia, turime atitinkamus atikti užtikrinančius mechanizmus, būtent mechanizmą, pagal kurį nuolat sekame padėtį ir susitinkame su uh, įvairiais veikėjais, tiek pačiame banke, tiek už banko ribų. Stengiamės didinti samoningumą, kai kalbama apie viešąją atskaitomybę. Kaip tik, kai ketiname dar kartą peržiūrėti skundų nagrinėjimo skiriaus veiklą. Tai bus padaryta kitais metais. Viešiai klausimai šio klausimu bus organizuojami vasario mėnesį. Taip pat mes glaudžiai bendradarbiavome su Europos ombudsmenu. Tai taip pat svarbu, nes tai prideda, padeda sekti veiklą banke ir vykdyti banko priežiūrą. Dėl skaidrumo Vyko konsultacijos e, dėl e, banko skaidrumo politikos peržiūrimo. Norima, kad politika taptų e, tikslesnė, labiau orientuota į vartotoją ir atitiktų es teisės aktus. Mes vykdome skaidrumo iniciatyvas, esame viena iš pirmųjų tarptautinių institucijų tokius projektus vykdančių ir kalbama apie skaidrumą, teikiant informaciją apie finansinius srautus einančius už ES ribų. Tai tiek ir jeigu yra dar klausimų, prašau, žodis jums. To... Dabar žodis pranešiai, prašyčiau jūsų kalbėti trumpai, nes mes kalbėjome labai ilgai, o kitą klausimą turėsime pradėti lygiai penktą svarstyti. Gerai, aš tik tai padėkuosiu visiems už pastabas. Manau, kad visi sutarėme dėl pagrindo, kurio pasiremdami galime dirbti toliau reikėtų įtraukti EIB, e taikant įvairias priemonės ir priemonės, kurios leistų užtikrinti kapitalo investicijas ES. Suprantu, kad pranešime nereikėtų kalbėti apie visą pono Junkerio paketą, bet reikia galvoti tik tai apie, pirmiausia, apie EIB vaidmenį, MVI vaidmuo, daug kolegų apie tai kalbėjo, įskaitant kolegą iš EPP, visiškai sutinku su tuo, laukiu jūsų pasiūlymų. Dėl e, mokestinių rojų kolega iš socialistų frakcijos apie tai kalbėjo. Manau, kad galėsime padirbėti šioje srityje. Manau, kad visuomenė, žmonės ES labai palankiai sutiks mūsų tokią poziciją. Atskaitomybės klausimas taip pat jau buvo paminėtas šis dalykas. Vietos e, pilietinė visuomenė e, įtraukti į projektų e, svarstymą, ETKR atstovė apie tai kalbėjo, visiškai sutinku su tuo, projektų obligacijos, daugelis jūsų minėtai, kolegos iš GUE, FTD Mes dėl projektų obligacijų štai ką norim pasakyti. Žinome, kad dabar tik tai vyksta bandomasis etapas, bet mes norime kritiškai vertinti padėti ir prašyti banko tą daryti, nežinome, kad kai kurie projektai tikrai sulaukė nemažai kritikos, klausimų, dėl to parlamentas visai pagristai prašo AIB nuomonės tuo klausimu, kodėl, pavyzdžiui, su tuo Kastor projektu taip atsitiko, kodėl jis tik vienas minimas dėl to, kad pirmasis, e, kitos priežasties nėra, bet galime apie tai pakalbėti. Man taip pat labai patiko tai, kad viena moteris tik yra vadovybėje, kolegė manęs neklauso, bet visiškai pritariu jos pasiūlymui, mes turėtume apie tai pakalbėti. Uh, laiko neturime, tik baigdamas pasakysiu investicijų banko atstovui. E, dar kartą noriu padėkoti Jums, kad Jūs atvykote. Mes labai vertiname Jūsų pastabas. Dėkoju e, bankui už tokį draugišką požiūrį. Aš dieną praleidžiau Luksemburgė, man buvo labai svarbu pas Jūs apsilankyti, labai daug dėl ko susitarėme, sešiname. Ir svarbu, kad EIB e numatytų tam tikrus žingsnius į priekį mūsų, e, kad daugiau bankas padarė gyvenimas parlamento rekomendacijas, apie tai kalbame pranešimuose. E, Neturiu laiko dabar visus dalykus e, paminėti, apie kuriuos jūs kalbėjote, bet e, mes turėsime gilesnių ir konkretesnių diskusijų apie tai. Labai jums ačiū. Dabar jums pateiksiu tvarkaraštį. Gruodžio 15-12 valanda terminas pakeitimams, sausio 8 svarsysime pakeitimus, ekon balsuosime 17 sausio, kovo 10 balsavimas plenarnėje sesijoje. Labai ačiū. Kitas darbo tvarkės punktas dabar norėčiau paminėti, pasveikinti mūsų viešnę. Dear colleagues, please take seat. Kolegos, prašome susėsti visų, kad galėtume pradėti viešai svarstymą. Sustinkame su kandidate į bendrosios pertvarkymo valdybos pirmininkės postą. Sveikiname daktarę Elke Konik. Atvykusią pas mus, ji vadovauja bankų priežiūros e, institucijai Vokietijoje. Kaip žinia, e, daktarė Kionik pasirinko komisiją kaip savo kandidatę vadovauti bendrai pertvarkymo valdybai. E, bankų sąjungos darbo grupė, kiti Kolegos jau e, neoficialiai e, buvo susitikę su dr. Kionik e, lapkričio 26 dieną, po to, kai komisija ją pasirinko kandidate, dėkojame, kad ji atvyko į tą neformalų, neoficialų susitikimą, į neviešą svarstymą ir kad ji atvyko dabar pas mus į komitetą, e, į viešą posėdį. E, ši posėdžio dalis labai svarbu. Mes kalbėsime apie tai, kad pertvarkos valdybos vadovas bus atskaitingas šiam komitetui ir kad e, komitetas turės apspręsti dėl to, ar patvirtinti kandidatą ar ne. Komitetas, kaip sakiau, rytoj ryte e, susitiks neįliniam posėdžiui, bet posėdis bus taip pat viešas ir mes išklausysime kitų penkių kandidatų į e, bendros pertvarkymo valdybos e, pirmininko pavaduotojo ir e, valdybos narių postus. Tai yra labai svarbus, šis momentas labai svarbus, e, kuriant bankų sąjungą, taip pat labai svarbus šiam komitetui, parlamentui, nes mes suvaidiname esminį vaidmenį, kuriant bendrą pertvarkymo mechanizmą ir apibrėždami procedūrą, kuri įtraukia parlamentą kaip Europos piliečių atstovą skiriant e, bendros pertvarkymo valdybos narius ir pirmininką. Dabar suteiksiu žodį daktarai Kionik septynioms minutėms įžanginiam pasisakymui. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė, gerbiami ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu kalbėti dar kartą jūs apie bendrą pertvarkos mechanizmą ir taip pat apie svarbų vaidmenį, kurį E, jis turės atlikti. Betvarkymo mechanizmas yra logiškas ir būtinas Bankų sąjungos antrasis ramsis, kai ir bendrasis priežios mechanizmas, bendras pertvarkos mechanizmas veikia pagal bankų pertvarkymo ir atgaivinimo e, direktyvą ir jisai labai daug ką pakeistas mechanizmas. Taip, aš taip pat labai norėčiau daug ko prisidėti prie tų pokyčių. Kai sistemai svarbus bankai patiria sunkumus, patirs ateityje sunkumus, mes e, turėtume gebėti ateityje juos likviduoti E, deramai, kad visuomenė nenukentėtų ir, kas labai svarbu, užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai neturėtų mokėti savo pinigų. Mes pasinaudosime visas priemonės, kurias tuoj turėsime. Tam uh, užtikrinti mes turime uh, pasirinkti ne išpirkimą valstybės lėšomis, bet išpirkimą gelbėjimą bankų akcininkų lėšomis. Uh, ir e, bendroji pertvarkymo valdyba sieks e, užtikrinti, kad tai būtų daroma teisingai, viskas būtų teisingai tvarkoma ir aš tą patį sieksiu daryti. Mes E, turėsime e, deramai dirbti, spręsti problemas, kad neatsirastų antrasis Lehman brolių atvejis ar panašus atvejai ir taip pat, kad bankai negautų mokesčių mokėtojų pinigų. Mes turime laikytis pagrindinių rinkos ekonomikos e, principų, kurie per nereik ilgai buvo pamiršti. E, būtent to, kad bankai ir kitos panašios įmonės yra atsakingi už savo veiksmus. Ir mes e, matome, kad e, bendroji pertvarkymo valdyba ir e, pertvarkymo mechanizmas turės suvaidinti savo vaidmenį. Aš aišku nenorėčiau kalbėti apie didelę sistemai svarbės institucijas, jų laidotuvės, bet mes norime užtikrinti sistemos stabilumą siekdami aktyviai pertvarkyti įmonės, užtikrindami jų gyvybingumą ir taip pat užtikrinti tam tikrą drausminantį poveikį. Bankai ir kreditoriai turi aiškiai suprasti, kad jie negali tikėtis, jog valstybė juos gelbės, jeigu jų verslo modelis nepasiteisins. E, reik... E, bendroji pertvarkymo valdyba aktyviai dalyvaus pašalindama kliūtis e, pertvarkai kaip galima anksčiau Ir kitas labai svarbus dalykas, svarbus bendraimas tarp pertvarkymo valdybos ir nacionalinių atitinkamų institucijų, bendro priežios mechanizmo, komisijos ir, aišku, parlamento. Reikia pasakyti, kad pertvarkos planavimas turi būti proporcingas. Reikia atsižvelgti į dydį ir sudėtingumą institucijų jeigu institucija žlunga ar gali žlugti, pertvarkos e, mechanizmas turi užtikrinti vienodas sąlygas tarp visų šalių ir tarp atskirų bankų. Taip pat tai yra tiesa, jeigu, tai bus tiesa, tai, jeigu reikės e, pasitelkti pertvarkos fondo lėšas, bet tikėkime, kad nereikės to padaryti pirmiausiai. Todėl yra labai svarbu, kad bankai užtikrintų e, deramas nuosavas lėšas, kad jas atsidėtų ir jos būtų galimai panaudotos esant pertvarkymo poreikiui mm, ir kad būtų galima restruktūrizuoti banką taip, kad mes galėtume reorganizuoti banką ar likviduoti tvarkingai deramai. Kalbu ne apie atsi gavimą, bet apie pertvarką. Ne apie prisikėlimą iš numirusių, bet apie pertvarką. Ir dėl e, e, in, nuostolio absorbavimo pajėgumais mes e, matome, kad e, pertvarkos mechanizmas E, sieks užsitikrinti likvidumą per pertvarkos procesą, kad nereikėtų kreiptis į valstybę dėl to tikslo. Pertvarkos institucijos visame pasaulyje jau pradėjo dirbti dėl šioje srityje, mūsų tarnyba taip pat ir mes sieksime e, globalių mastų spręsti globalius klausimus, kad rastume globalius atsakymus. Dėl to labai svarbu, kad pertvarkymo valdyba veiktų kaip dėrybų partnerė iš ES pusės ir kad dalyvautų kuriant Europos ir pasaulinį pertvarkos mechanizmą ir praktiką. Aš labai mielai dirbsiu šioje srityje su valdybos nariais pertvarkymo valdyboje ir taip pat su kitomis e, suinteresuotomis pusėmis. Tai reiškia bendradarbiavimą tarp savo ir primančios šalies institucijų tam, kad būtų galima užsitikrinti tarpusavio pasitikėjimą. Aš manau, kad pertvarkant bankus e, pasitikėjimas tarp institucijų yra pats svarbiausias dalykas tuo ir apsiribosiu ir pasakysiu, kad esu atvira jūsų klausimams. Dar pasakysiu, kad jūs esate išrinkti Europos piliečių atstovai ir jūs labai atidžiai seksite e, bendros pertvarkymo valdybos ir pertvarkymo mechanizmo darbą. Valdyba bus atskaitinga jums ir man tai yra visiškai aišku, visiškai nebejoju dėl to. Dėkoju jums uždėmesi. Dėkoju. E, daktarė Kionik, dėkoju Jums už Jūsų žodžius apie parlamentą, apie atskaitomybę valstybės Europos parlamentui. Mes tikėsimės tikrai to iš Jūsų. Dabar stiksiu žodį ponui Burkel Balts, pirmam kalbėtojui. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Kionik, kad Jūs dar kartą atvykote pas mus į komitetą. Du klausimai Jums. Pirmiausiai norėčiau kai ką pasakyti. E, Vokietijoje, aš daug dirbu apygardoje ir manęs klausia, kiek pertvarka gali toli žengti, ar vėl bus naudojami mokesčių mokėtojų pinigai, pertvarkat bankus. Ir mano būtų toks klausimas pirmasis jums. Antras klausimas jeigu jūs būsite patvirtinta. Tuomet jūs vadovausite komisijos, komisijai pavaldžiai struktūrai. E, norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate išlaikyti savo nepriklausomumą ir kaip jūs e, e, kaip bandysite išvengti komisijos galimų veiksmų, kurie apribotų jūsų nepriklausomumą. Ačiū Jums už šius klausimus, atsakysiu vokiškai. Pirmiausiai, ar mokesčių mokėtojai dar kartą turės apmokėti sąskaitą, ar bus atleisti nuo tokių mokesčių ateityje? Reikia pastebėti, kad dabar jau turime kur kas geresnės struktūras, turime bankus, kurie turi e, daugiau kapitalo, taip pat turime e, bankam taikomą e, priežiūros mechanizmą bendrą. Tačiau visuomet atsargiai sakau, kai sakau niekada, niekada, nes nežiūrint mūsų geriausių pastangų, mūsų norų, taip tikriausiai mes sukursime tokias sąlygas, kad taip nebe, tai nebepasikartotų. Jau daug kas padaryta ir bus padaryta prieš prašant mokesčių mokėtojų pinigų. Bet aš e, manau, kad užuot sakiusi niekada taip nepasikartos, pasakysiu, kad mes ėmėmės daug žingsnių, kad būtų sumažinta tikimybė. Nepriklausomas nuo komisijos ar e, bendros pertvarkios valdybos nepriklausomas apskritai žinosime, kaip viskas yra tada, kai pradėsime dirbti. Iš savo patirties žinau, kad geriausias e, sprendimas yra užsitikrinti nepriklausomumą, pas, pasakant aiškiai kam atstovauji ir taip pat labai iškios kaip struktūra politikos laikantis. Tokiu būdu būtų galima įtikinti kitus gerais argumentais, o kartais gali tekti pasakyti ne. Tai yra geros e, praktikos dalis. Jūs žinote, kokia yra Vokietijos situacija. Federalinė priešos institucija institucija, kaip sakoma, nėra labai nepriklausoma, bet niekuomet e, man e, net neiškilo dėl to problemų. Aš pakankamai nepriklausoma jaučiausi. Jakobas von Weizsäcker, e, socialistų vardu. Ačiū, pirmininkė. Pone Kionik, norėjau jūsų paklausti panašiai kaip ir kolega Balts. 55 milijardai fondas toks numatomas, ar jo pakaks, jeigu atsiras tikrai didžiulė įtampa rinkoje. Dėl ko aš taip klausiu, jeigu paskaitysime literatūrą apie bankų krizę, e, sakoma, kad taip dalį nuostolių sumažins akcininkų lėšos, bet kalbama apie 10-20 e, procentų BVP kaip e, stabdžio fiskalinio, bet tai 10-20 kartų daugiau negu 55 milijardų fondas, kuris sukurtas bus per 8 metus, sukauptas. Taigi kaip tos sumos atsispindės realybėje? Aš tikiuosi, kad jums to nereikės, bet jeigu iš tikrųjų kils sisteminė bankų krizė ateityje, tai kaip e, jūs tuos skaičius susidėliosite, eidama pareigas, į kurias kandidatuojate? Manau, kad pirmiausiai reikia sakyti, jog turime e, labai aktyviai planuoti pertvarkymą ir užtikrinti, kad uh, nereikės fondo lėšų pirmiausiai. Kaip tą galima bus padaryti? Užsitikrinant saugesnius bankus, uh, Aš e, šypsosiu savaitgalį skaitydama, kai sakoma, kad jeigu bendras priežiūros mechanizmas puikiai veiks, tai e, pertvarkymo mechanizmas jausis labai vienišas ir neturės ką veikti. Bet jeigu rimtai, tai aš e, tikiuosi, kad mums pavyks glaučiai bendradarbiauti procesų pradžioje, kai reikės spręsti vos pasirodžiusias problemas. Ir aišku, galima kurti vairius scenarius ir kalbėti apie tai, kiek reikėtų bankų kapitalo. Kai kurie akademikai kalba apie e, 30 procentų pirmo lygio pagrindinio kapitalo, galvojant apie 19 amžiaus pabaigos krizę, bankai tiek turėjo. Bet e, turime suvokti, kad bankas bus, e, atsiprašau, fondas bus e, telkiamas per ateinančius aštuonerius metus. Galbūt galima galvoti apie tam tikrą skolinimosi galimybę, jeigu reikės kreipsi fondą, bet mano nuomonė nereikėtų, reikėtų, nereikėtų naudotis fondu. Jeigu gerai planuosime pertvarką, tai dalį problemų išspręsime. Jeigu iš tikrųjų bus didelis sukretimas, tai fondas gal visko nespręs, bet jeigu mes prieš ankstesnę krizę būtume turėję tokį fondą, tai sprendimas būtų buvęs neblogas. Ačiū. E, bent Lukė EKR vardu. E, König, herzlich willkommen zunächst hier. Pone Kionik, pirmiausiai norėčiau Jūs kuo nuoširdžiausiai pasveikinti pas mus atvykusią į mūsų komitetą. Uh, Matau, kad jūs esate pasiryžusi sumažinti tas sumas, kurias gali tekti mokėti mokesčių mokėtojams pertvarkant bankus. Ponas Vaiceker e, šiek tiek ir skeptiškai apie tai pasisakė. Jūs kalbėjote e, vidinių lėšų panaudojimą, akcininkų lėšų panaudojimą, yra tam tikra našta vis tiek, kuri gali vėliau kristi ant mokesčių mokėtojų pečių. Nes mokesčių mokėtojai galbūt e, yra e, nusimatę lėšų, susitaupę pensijoms ir panašiai. Ir jeigu kils e, problemų bankuose, tos lėšos gali nukentėti. Jeigu kalbėsime apie aktyvius sprendimus Ir jeigu naudosime tą beilin, taip vadinamą, vidinių lėšų naudojimo mechanizmą, kaip bankai galės e, elgtis krizės situacijose. Ir ar jūs informuosite parlamentą šį komitetą, kai e, politiškai susidarys jautrios situacijos, kai, pavyzdžiui, investuotojai turės e, mokėti, kai jų bus paprašyta gelbėti bankus, e, tuos bankus, kuriems jie patikėjo lėšas. Jeigu pasižiūrėsime į procentą tokių lėšų vidinių panaudojimą, kaip viskas bus padaryta tokioje politiškai jautrioje situacijoje. sutinku su jumis dėl to, kad kai kalbame apie vidinių lėšų panaudojimą pertvarkant, turime galvoti apie lygį, apie sumas, kokios, kokių reikėtų bankui, taip pat ir apie turto kokybę turimo, kapitalo kokybę, apie jo lygį ir apie tai, kaip išlaikyti tokią priemonę, reikia visus tos dalykus patikslinti. Ir kai tie kriterijai bus patenkinti, taip, mokesčių mokėtojas visuomet bus grandinės pabaigoje, bet manau, kad esant atitinkamas nuostatas, nuostatoms, e, atitinkamoms atsargoms rezervams galima užsitikrinti tam tikrus rezultatus ir manau, kad galime rasti protingą sprendimą. Ir kad mes priimsime sprendimus ne tik nevadovaudomėsi baime, kad kils gradinė reakcija. Mes turime būti atskaitingi Europos parlamentui. Tačiau aš manau, jog mums reikės parengti tam tikrą konceptualų požiūrį, kad mes tikrai laikytume savo krities. Dabar guoja vardu Fabio Demasi. Ja, guten Tag, Frau König. Erst einmal hat es mich gefreut, dass Sie zumindest halb. Labadiena, ponia König. Džiaugiuosi, kad uh, kad uh, Jūs, kaip pasakė kanclerė mm, Brisbane, kad, nereik, kad jūs irgi išdal, pasisakote tą pačią kryptimį, kad mokesčių mokėtojams nereikės nešti visos naštos ir vis, visos, visus kitų mokėti. Ir Europos komisijos plačių užmojų planai, daug kas sako, turėtų būti labiau nuleisti ant žemės, susijęti su realybė. Ar jūs galvojate, kad tai teisinga, ar, ar reikėtų mums kažką daugiau padaryti, kad daugiau pasikeimo sukurtumėm, reikia kažko tai iš komisijos? Antras dalykas, dėl tų pastaro laikotarpio diskusijų, dėl bankinių mokesčių, kaip, kurie būtų formuojami mm, finansinių įsipareigojimų pagrindu dėl Prancūzijos, pavyzdžiui, ir kad iš repo būtų galima kažkiek tai paimti pinigų. Ką Jūs galvotumėte tais klausimais? Die Überlegungen zu Struktur, Strukturregelungen an. Dėl struktūrinių aspektų, struktūrinės reformos, aš daryčiau prielaidą, kad tos taisyklės yra svarbios galvojant apie bankų pertvarkymo įmanomumą, bet reikia nepamiršti to, kad mm, yra pagrindinės taisyklės jau numatytos bankų pertvarkymo ir gaivinimo direktyvoje ir mm, bendro pertvarkymo mechanizmo e, nuostatose. Tai dabar klaus, klausimas būtų labiau politinio pobūdžio, ar reikia kažką daryti dėl mm, savininkų priekybos. JAV patirtis parodė, gali turėti taisyklės, gali turėti ir 4000 taisyklių, bet yra kitas dalykas, kaip viskas vyksta. Bet aišku, taisyklės yra reikalingos, bet svarbiausios taisyklės, man atrodo, yra patvirtintos. Ir Vokietijoje, pavyzdžiui, kas yra svarbiausia, kad priežiūros struktūros uh, leidžia dėkti ir pakeitimus. Praeitie buvo tos lausimas, kad paprastai būdavo primetami tie pakeitimai, nes niekas nenorėjo to padaryti, bet dėl bankinių mokesčių, tų taip vadinamų grinųjų pinigų įsipareigojimų, labai svarbu, kad būtų pasirūpinta, kad būtų pakankami ištekliai parūpinti. Aš čia turėčiau atsargiai viską vertinti, nes nežinau, aišku, Briuselį tie sprendimai priimami, bet reikia suvokti, kad tie ištekliai turi būti numatyti, bet reikia užkirsti kelią cikliškiems procesam, bet Kol kas dar tų disku, to, tose diskusijose dar turėčiau pasitikslinti, kokią situaciją. Ačiū, daugiau nematau, norinčių pasakyti, taip tiesa dar panas urtas seniai žaliųjų. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Mm, kai kurie bankai eurozonoje tarsi galvojama, kad jie kaip toliau yra žlugimo kelyje, palūkanų normos yra nepaprastai mažos. Ir aš noriu jūsų paklausyti, toks bus mano klausimas, ar jūs kaip pirmininkė panaudosite savo įgaliojimus dėl to, kad e, visi bankai būtų padaryti tokiais, kuriuos lengviau būtų galima pertvarkyti, kad tikrai visi bankai būtų įmanomi pertvarkyti. Aš tikrai galiu pasakyti, kad man tai bus nepaprastai svarbu. Man atrodo, kad šiuose pareigose tai yra svarbiausia būtent bendra pertvarkymo valdyba turi pasirūpinti tuo, kad būtų pertvarkymo planai visi parengti ir kad e, būtų tikrai įmanoma, aš tikiuosi, kad to neprireiks, bet vis tik tai, kad būtų įmanoma pertvarkyti visus didžiosius bankus. Aišku, bus labai ilgas sąrašas tų klausimų, ką reikia spręsti, kurie apims įvairias rytis, pavyzdžiui, net ir, ir per sieną reikės, ir už Europos ribų tikriausiai reikės išeiti. Ačiū e, FDD vardu Marko Valį. Ačiū prezidentė. Ačiū pirmininkė. Labai trumpas klausimas. 2013 metų Deutsche Bank biudžete 54,7 procentai 54,7 e, milijardai yra uh, tokia, tiek yra paskaičiuota, turtas yra daugiau nei Europos paėmus kartu ir padauginus iš keturių. Può riformulare la domanda. Ok, funziona adesso. Dabar jau veikia. Pakartosiu. 2013 metų viena iš didžiausių Europos bankų, Deutsche Bankų um, biudžete 54,7 trilijono, taip sako kalbėtas, numat, suskaičiuoti įsipareigojimai, tai yra praktiškai visos Europos BVP. Uh, Ar jūs galite patikinti e, mokesčių mokėtus, kad e, turint omenyje, koks yra didžiulis šis skaičius, kad e, mm, nebus rizikos jokios? Na, aš galvoju, kad mes nekalbėsime apie atskirus bankus čia, bet kaip aš jau sakiau, atsakydama į pana Bals klausimą, aš pasirūpinsiu tuo, kad niekuomet nebūtų tokios rizikos, kuomet stambi institucija žlunga. Tikriausiai tai nėra žlugimas, bet ką mes padarėme, kad, kad būtų žingsnis po žingsnio numatyta, kad, kad visos institucijos būtų saugesnės. Ir mes turėsime dar daug klausimų, aišku, dėl kurių padirbėti, dėl to, kad visos institucijos būtų įmanomas pertvarkyti. Uh... In general, I remind colleagues that as far we have five... Noriu tiesiog priminti kolegoms, kad e, kiekvienam klausimui turime penkias minutės, tai jeigu laiko lieka, jūs dar galite užduoti ir papildomą klausimą toliau. E, Moro. Moro. Mono. Uh, pirmininkė, jūs, e, e, kandidatė į bendros pertvirkimo valdybos pirmininkės, jūs suprantate, aišku, kokios svarbios tos pareigos, kad eitų kalba, aišku, apie bendrą e, pertvarkymo mm, ir gaivinimo visą mechanizmą ir aš galvočiau apie gelbėjimo iš vidinių lėšų, iš privačių lėšų visą riziką. Uh, galvojama tarsi mokesčių mokėtojai nebebus paliesti, tačiau juk bankas irgi yra mokesčių mokėtojas. Tai aišku, kad bus didžiulė našta sukurta toms finansinėms įstaigoms ir o, tada, pavyzdžiui, kai bus su tuo, kad o, bankas yra viešojo sektoriaus perėmamas laikinai, tampa nuosavybė ir paskui ta, ta riba, kuri nustatyta į, gal santykinai yra nustatyta į gali būti ir mažinama, turint omenyje, kokie bus nuostoliai. Dabar dėl um, pertvarkymo fondo, kuomet jau jis galios 25 metais, aišku, kad su 55 milijardais jis, negal, jis negalės sureaguoti į kelias iš eilės einančias krizės. Tai aišku, kad ta suma yra nepakankama. Taigi pirmas mano klausimas būtų techninio pobūdžio. Pagal kokias taisyklės ir kas konkrečiai valdys nesisteminių bankų um, riziką, tai yra tų kitų nei 135 bankų, kurie ne nepapuls į bendro pertvarkymo mechanizmą e, tų bankų e, žlugimą. Taip pat savo pareigose, ar jūs tikrai stengsite gelbėti privačius e, bankus, kad krizė, pavyzdžiui, neišsiplėstų, kad kreditai būtų neblokuoti, ar jūs sieksite apsaugoti mokesčių mokėtojus, kad jų, pavyzdžiui, sukauptos lėšos santaupos nežlugtų, kaip kad Kiprė, pavyzdžiui, buvo aną dieną žinome šios įvykius. Ačiū. Uh, Ačiū. Visų pirma, manau, jūsų klausimas dėl tų mažesnių bankų jais rūpinsis nacionalinės pertvarkymo um, tarnybos, bendradarbiaudamos po to tokiu bendru skiečiu mm, tos bendros pertvarkymo valdybos ir mechanizmo. Mes taip suprantame, kad bus dviejų pakopų mechanizmas, kad būtų visiems vienodos veikimo sąlygos, vienodi standartai visoje Europoje, bet aišku, nesisteminiam, netokiem reikšmingiam bankam, aišku, jais rūpinsis nacionalinės pertvarkymo tarnybos. Dabar klausimas dėl taupomųjų bankų. Aš sakiau, tikrai ne, mes turime aiškiai nustatyti, kas veikia ekonominėje mm, aplinkoje, tas prisijima į riziką. Mes nesame tokiame pasaulyje, kur pelnas yra privatus, o jau kai yra nuostoliai, tai mokesčių mokėtojai turi viską apmokėti. Aš manau, kad tokiu būdu pasaulis taps saugesnis tiek tiems, kurie taupo, tiek ir visai sistemai. Aš taip suprantu, kad visuomet reikia imtis iniciatyvos ir kiekviena krizė, kurios išvengiai, yra geresnis variantas nei kad, pavyzdžiui, krizė, kur jau įvyko ir kurią e, sureaguoja pačiu tobuliausiu būdu. Ačiū toliau, Danuta Hubner. Thank you, Chair. Uh, Ačiū pirmininkė, e, daktarė Elke König, man atrodo, visi čia susirinkę tikime, kad uh, Ehm, bendras pertvarkymo mechanizmas yra reikalingas ir svarbus, reikia, kad būtų dirbama šiais klausimais ir geriau būtų susitvarkoma jais ir manau, kad geriau bus jais susitvarkoma Europos lygmenių. Bet aišku, yra dar tiek daug sričių, kurios yra nepaprastai svarbios, kai nekalba apie SRM mm, bendro pertvarkymo mechanizmą, visą veikimą ir, ir efektyvumą, ypač kai nėra to harmonizavimo ir kur nacionalinė specifika dar tiek dominuoja, veikia žinote, aišku, iš ankstesnio jūsų darbo, kad e, priežiūros praktika labai skiriasi skirtingose valstybėse narėse. Ir apskaitos standartai skiriasi, ir priežiūros sprendimų ir taisyklių yra nepaprastai didelė įvairovė, taip pat ir mokumo taisyklės nacionalinės nėra suderintos tarp valstybių ir aišku, kad tai um, tik tai padidins bendros pertvarkymo valdybos darbo naštą. Bet to ir tos nacionalinės pertvarkymo tarnybos skirtingose situacijose yra kai kur nepriklausomos struktūros, kai kur kitaip. Tai kaip jūs galvojate? Kaip, kaip reikės reaguoti tą nacionalinę specifiką, kuri vis dar egzistuoja, kiek jūsų darbas apsunkia nuo to bus sunkesnis, mažiau efektyvus, mažiau veiksmingas e, valdyboje. Ar jūs turite kokių minčių, maždaug jeigu jūsų būtų paprašyta pasirinkti, pavyzdžiui, ar daugiau reikėtų harmonizavo kažkuriuose sritise, um, kas tai būtų, kokios sritis, nacionalinės mokumo nuostatos, bendra indėlių garantijų sistema ar dar kažkas, kuris srity, jūs, sritis jūsų manimų yra pati svarbiausia, galvojant apie teisėjų kūrinius veiksmus, naujas normas, harmonizavimą, kas padėtų jums dirbti? Pradėčiau visų pirma nuo to, kad Mm, taip, mes turime skirtingą nacionalinę praktiką priežiūros prasme ir pertvarkymo taip pat, sakyčiau, sakyčiau kad pertvarkymo srityje netgi daugiau tos, tų skirtumų, nes kai kas tik tai žengia pirmosius žingsnius, tas rytie ir tikrai, kai eina kalba apie pertvarkymą, tai uh, viskas nuo nacionalinių mokumo įstatymų, skirtingų vertinimo praktikų, skirtingų įmonių įstatymų. Visa tai, aišku, yra aktualu. Ir, na, aš gal optimistiškai vis tik tai mąstyčiau, kad mm, bendras priežios mechanizmas, manau, per, per tuos metus, kuomet mes dirbome labai glaudžiai, gal ne visuomet mūsų pozicijos sutapo, bet visuomet siekėme bendro tikslo Tai man atrodo, kad tikrai čia mes pasiekėme labai daug vieningumo, vienodumo. Jau ir taip, aišku, dar, didel, dar ilgas kelias mūsų laukia, bet aš sakyčiau ir dėl bendro pertvarkymo mechanizmo to paties reikėtų siekti reikia, kad nacionalinių pertvarkymo tarnybų su visa išmintim ir kompetencija tinklas veiktų ir kad būtų ta europinė perspektyva arba eurozonos perspektyva ir tuomet galėtumėm judėti į priekį geriau. Aš, na, nesakyčiau, nežinau, ką reikėtų prieš pastatyti įmonių teisę, prieš mokumo nuostas. Dėl in, nacionalių indėlių garantijų sistemas čia aš sakyčiau, mums reikia uh, Mm, vien, vienodos bazinės sistemos, o paskui jau toliau e, elementai gali būti nacionaliniai indėlių garantavimo sistema, bet sakyčiau, reikia galvoti apie tai, kas, kas padėtų mums dirbti, pavyzdžiui, su pe, bankų pertvarkio gaivinimo direktyva. Tikrai daug kas jau padaryta, taip pat spręsti daugelį klausimų Europoje, bet reikia ypač galvoti apie sistemiškai svarbius bankus, kurie, mm, aišku, ir Azijoje, ir, ir JAV, ir Europoje turi rimtų centrų. Ir aišku, kad e, tarptautinis tas aspektas yra nepaprastai svarbus svarbus ir, ir reikės ir to lygmenių dirbti ir čia jau gal labiau reikės pasiremti sutartinėmis nuostomis, o ne įstatyminėmis nuostomis. Alfred Sant. Oui, je pose la question de monsieur Bayer noriu mm, užduoti pono Baje klausimą, jo nėra posėdėje. Mm, galvojant apie bendrą sistemą ir žlungančius bankus monetarnėje sistemoje, yra galvojama apie vieną bendrą eurozonos bankų pertvarkymo sistemą, kad būtų 55 milijardai eurų iki 2024 metų sukauptas toks fondas. Ir tas mechanizmas dėl e, bankų pertvarkymo yra labai svarbus elementas instrumentas, galvojant, kaip išvengti naujų krizių Europoje. Tačiau, nežiūrint griežtesnių teisinių nuostatų, bankai ir toliau investuoja į toksiškus produktus. Ir ECB e atliktas testavimas nepalankimis sąlygomis parodė kai kurių bankų trapumą. Ir e, du iš šešių bankų iš tikrųjų nepraėjo to testavimo. Taigi, kokias išvadas jūs padarytumėt, kokie būtų jūsų tikslai, kuriuos savo keltumėmės per savo e, mandatą. Tai, ir, tai buvo pono Baje klausimai? Uh, all... Aš manau visų pirma, kaip aš vertinčiau Europos um, to, ta, tuos testus nepalankiomis sąlygomis, aš kitaip vertinčiau nei jūs, um, nes mes tikrai jau daug ko padarėme, bet sutinku su jumis, kad yra dar sąrašas bankų, kurie nepraėjo to testo ir dabar um, jiems taikomas reabilitavimas, jeigu taip galima pavadinti. Mano vienintelis toks sprendimas, atsakant jūsų klausimą, būtų toks – reikia labai gero bendradarbiavimo tarp mm, bendro pertvarkymo mechanizmo ir bendro priežos mechanizmo. Mm, bendras priežos mechanizmas ir, ir gera bankinė priežiūra aišku, sėtina su kapitalu, bet taip pat ypač su rizikos valdyma ir silpnųjų vietų bankose sprendimu. Ir mm, visas tas planavimas dėl bankų pertvarkymo galimybės, e, jie tą daro kartu mm, su tuo, ką bendroji pertvarkymo valdyba daro, galvojant apie bankų uh, Um, įmanomumą pertvarkyti, kad iš tikrųjų uh, rizika būtų mažinta, mažinama bankų uh, balansuose. Ir aišku, tai galvotum, aišku, kas iš kur gauti tą kapitalą, kad uh, rizikos pozicijos būtų sumažintos, kad būtų įmanoma tos bankus persvarkyti. Tai iš tikrųjų tai ta, į tą klausimą, tą klausimą sprendžiant reikia abu elementus suderinti kartu. Mas Hokmar. Thank you very much. Um, I would like to ask you... Labai ačiū, pirmininkė. Noriu paklausti, kaip jūs vertinate dabartinę situaciją Europos bankuose. Na, kalbant apie paskaitas, paskatas, ar manote, kad bankai uh, dabar imasi per nelik didelių rizikų, kad jie neturėtų taip daryti, kad jie nepagristai tikisi, kad juos vėl išgelbės valstybė. Gal kai kurios bankus reikėtų dekapitalizuoti, nes e, atsparumo nepalangiausiamis sąlygomis testai parodė, kad e, toks sprendimas būtų geriausias. Tačiau panašu, kad tie bankai tikisi, jog jos išgelbės valstybę dėl to, kad e, kažkas įvyks. Ar mes neturėtume pakeisti tokių vilčių? Mes sutinkame ir BRD irgi bankų pertvarkymo ir gyvenimo direktyvoje, tai taip pat paraš, rašoma, tačiau bankai, kaip ir bet kuri kita įmonė, bet kuri kita bendrovė yra atsakingi už savo veiksmus, tiek už tai, ką jie darė gerai, tiek už tai, ką jie darė blogai. Taigi, na, žinoma, e, galbūt mano požiūris bus šališkas, nes aš esu taip pat savo šalies pilietė. Dažnai manoma, kad reikia pirmiausia didinti kapitalą. Tačiau manau, kad dauguma bankų suprato, ko siekiama bankų valdymo ir pertvarkymo direktyva, tačiau vis dėlto situacijai spręsti gali prireikti laiko. Ačiū, ponas Sant. Pone König, ar jums tinka bankų gavinimo ir pertvarkymo mechanizmas, ar nemanote, kad jis pernelyg susijęs su politiniais kompromisais? Pavyzdžiui, Vokietijoje labai sumažinta galimybė valstybės institucijoms kištis į bankų veiklą, kitaip negu Prancūzijoje. Ar tai neturės įtakos bankų konkurencingumui ir vienodam elgesiu su bankais skirtingose es valstybėse. Ir kaip atskaitomybė bus susijusi su sprendimais, kurias turės priimti e, valdymo taryba, sakykime, kalbant apie mažus bankus e, Maltoje ar Kiprė tai neaktualu, tačiau reikia laikytis didesnio sargumo, kai kalbam apie Prancūzijos ar Vokietijos didžiosius bankus. Uh, Kaip koordinuosite ir bendratarbiausite veiksmus tarp bendro pertvarkymo mechanizmo ir bendro priežiūros mechanizmo? Ar manote, kad tokių bendradarbiavimas įmanomas? Gale kištis. Mes matėme spaudoje nekartą, taip pat buvo rašoma apie tai, kad bankų pertvarkymo ir gyvinių mechanizmas pakankamai sudėtingas. Na, koks yra toks yra, galbūt kažkada vyks jo peržiūra ir politiniai lyderiai pale rengs geresnę mm, pertvarkymo mechanizmo versiją. Ta, bet kokiu atveju mums reikia būti aktyviems, žiūrėti ir vertinti padėtį ir nelaukti kaip įprasta savaitgalio. Na, dėl politinio spaudimo ir tai, kai politinis spaudimą patiria didelės ir mažos šalis ar dideli bankai ir maži, uh, bankai. Aš manau, kad pirmiausia turime užtikrinti vienodą žaidimo taisyklės visiems. Taip pat kaip ir kalbant apie atskaitomybę ar pertvarkymo planavimą. Mažam bankui galbūt nereikės tokio detalaus ir samaus plano kaip dideliam tarptautiniam bankui, tačiau sistema yra vienoda visiems net jeigu reikia banko veiklą ir nutraukti. Taigi čia gal ir su mano asmeniniu charakteriu tai susiję, jeigu aš manau, kad kažką daryti neprotinga, tai labai sunku mane priversti tai padaryti. Dėl bendro, bendros pertvarkymo valdybos ar bendro priežiūros mechanizmo. Uh, jie turėtų kalbėti vienu balsu Europos Sąjungą ir pasistengti pašalinti kliūtis, ypač tarp valstybinės kliūtis bankų pertvarkymui. Na, o dėl argumentų, kad kažkas vyksta ne taip ir kad tikrai žmonės pateikia neblogų minčių, pirmiausia, žinoma, tos neblogos mintis išklausomos, tačiau valdyba priims e, tinkamus sprendimus dėl tolimesnių veiksmų. Tačiau nežinau, pirmiausia, žinoma, reikia atsidurti konkrečioje situacijoje. Ačiū, ponas Brian Hayes. Ačiū, turiu keletą trumpų klausimų, pirmininkė. Galbūt galėtumėt E, šiek tiek bendrais brožais papasakoti apie bendradarbiavimą tarp e, bendros pertvarkymo valdybos, e, bendro priežiūros mechanizmo ir bendro pertvarkymo mechanizmo. Kaip gybus, nes jau sukūrėme tam tikrą mechanizmą, kuris veikia pagal bendrą priežiūrą, kai atliekami atsparumo nepralankiausiamis sąlygomis testai. Uh, Tačiau atrodo, kad prie bendros priežiūros mechanizmo neprisijungs ne, Europinės ša, ne Europos zonos šalis, tačiau tai būtų būtina, jei kalbame apie bendrus standartus. Na, reikia to glaudos bendradarbiavimo dėl SRF jeigu reikėtų atitinkamų lėšų, Tai iš kur tos lėšos bus paimtos, iš nacionalinių biudžeto ir iš Europos biudžetų ir kaip e, jos bus paskirstytos paskui nacionaliniuose biudžetuose. Kitas dalykas, tas pereinimo laikotarpio argumentas, kurį pateikė nemažai žmonių, jie siūlo taikyti pereinamąjį laikotarpį tarp dabartinės situacijos ir e, tolimesnių veiksmų bei atitinkamų priemonių taikymo. Ką manote šio klausimu? Ačiū. Dėl bendradarbiavimo tarp bendro pertvarkymo mechanizmo ir bendro priežiūros mechanizmo, manau, kad tas bendradarbiavimas turėtų labai glūdus būti. Bendras priežiūros mechanizmas atlieka priežiūros funkciją ir tai taip pat yra pirmoji institucija, kuri imasi banko, jeigu bankas patiria sunkumų. Jeigu jau bendras priežiūros mechanizmas neveikia, tai tuomet pasitelkimas bendras pertvarkymo mechanizmas. Taigi, tikiuosi, kad tas bendras priežiūros mechanizmas veiks ir nereikės bendrų pertvarkymo priemonių, nes atrodo, kad kol kas viskas yra pakankamai gerai. Na, žinoma, gaivinimo planai taip pat labai svarbus. Ši, tai praleido ir pertvarkymas savo ruoštų labai svarbus. Nereikia to pamiršti, nes negalima sakyti bankui A pirmadienį, B antradienį, o trečiadienį paklausti, kur jie norėjo eiti. Uh, Taigi, bendradarbiavimas turi būti labai glaudus, o dėl bendro pertvarkymo, manau, kad reiktų išlipti iš autobuso stotelę anksčiau, bent jau aš tai padaryčiau, ir tam pertvarkymo fondui reikėtų susidaryti galimybės turėti lėšų rezervą. Ir jau tuomet galvoti apie lėšų rinkimą es lygių ar valstybių narių lygmių. Taigi pirmiausia reiktų pasižiūrėti, ar negalima lėšų gauti privačioje rinkoje arba iš kažkokių privačių skolintojų. Aš e, labai gerai žinau, kas nurodyta e, SRM taisyklėse, bendro pertvarkymo mechanizmo taisyklėse ir atinkame reglamente. Dar buvo kažkas, pamiršau jūs paskutinį klausimą. Na, dabar jau prisiminiau. Ačiū. Manau, kad 2015 metai bus skirti bendros pertvarkymo valdybos sukūrimui ir veiklos pradžiai. Taip buvo 2014 su bendru priežiūros mechanizmu. To laiko reikės, tačiau pirmiausia turime veikti išmintingai ir iškart pradėti bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis, kaip supratau iš anksčiau vykusių diskusijų, tiek nacionalinių menių, tiek su nacionalinėmis institucijomis. E, viskas dar tik prasideda, dauguma valstybių darių dar tik pradeda savo veiklą šioje srityje. Taigi reikia geriau suprasti bendros pertvarkymo valdybos tikslus, ir uždavinius. Ir taip pat nepamiršti, kad e, yra ne tik priežiūra, bet ir pertvarkymas, turi būti parengtos atitinkamos gairės abiem klausimais. Ir žinoma, reikia kalbėti su bankais, kad jie žinotų, ko tikėtis. O grįžtant į pradžią, bankai turi tikėtis to, kad jiems teks pasirūpinti savimi. Bet jūs nieko prieš mokėjimų, laikinų priemonių taikomų mokėjimams, nes bankai taip pat turi tam tikrų klausimų, kurias turi išspręsti. Aš kalbėjau apie pereinamosius darbus nuo nacionalinio į europinį lygmenį mokėjimams taikomos laikinusios sąlygos reikia galiu pasakyti, kad aš ne prieš tai iš principo e, suprantu, kokia yra likvidumo problema e, dėl kapitalo, kas yra problemos, bet reikia kalbėti aiškiai, jog negali e, savęs įstumti į tokią padėtį, kai kažkas pasakys, kai tau reikia pinigų, kad tai yra per daug, nes tu neplanavai tiek lėšų reikia užkirsti kelią procikliškumui, bet kita vertus, aš suprantu likvidumo problemą. Nina Gil. Ačiū pirmininkė. E, daktarė Konik, labai mm, rimtas problemas finansų sektorius e, dabar išgyvena. E, žinome apie tų didžiulių bankų problemas, kurie per dėlį, kad žlugtų, per daug sudėtingi, kad būtų galima juos pertvarkyti. Bet norėčiau paklausti apie m, mm, tam tikras netiesioginės numatomas subsidijas iš mokėtojų pusės e, pigesniais kaštais finansavimo. Ir kaip jūs suprantate problemą tų penelik didelių, kad žlugtų e, tokius bankus ir kitas dalykas struktūrinės reformos bankų atskirimas šiame kontekste? Dar vienas dalykas - sistemos krizės gilumas parodė, kokia yra didelių finansinių grupių problema. Jų pertvarkymas būtų nepaprastai sudėtingas, nes Europos lygmenių mes neturime arbitražo mechanizmo privalomo e, bankų pertvarkymui. Kaip apie didelio sistemai svarbaus banko pertarkimą, kuris e, pavaldus keliems priežios mechanizmams tokioje sudėtingoje aplinkoje ir kokios atsirastų problemos. E, Fortis, kiti bankai, žiūrint į praeitį, ką jūs galite apie tai pasakyti? Manau, visi turime sutikti su tuo, kad didžiausi bankai – tai tik ne, eurozona, ne tik eurozonoje aktualus klausimas, bet ir visame pasaulyje svarbi problema. Kaip e, kalbėsime apie e, JP Morgan, e, Barclays ar, ar Vokietijos kurio nors banko pertvarkymas sukeltų didžiulę audrą, bet jeigu nėra kito sprendimo, ypač dėl tokių bankų, kurie E, turi, reikia, kad bankai turėtų pertvarkos, pirmiausia, aišku, atgaivinimo planą labai rimtą, bet paskui ir pertvarkos planą. Reikia pirmiausia spręsti struktūrinės problemas. Per didelį, kad žlugtų. Kai kalbame apie tokius bankus, pernelyg galvojame apie dydį. Per daug sudėtingi, kad žlugtų, tai galbūt pernelyg sudėtingai organizuoti. E, Tai yra tikriausiai didžioji problema, kurią galima spręsti kažkokiu būdu ir e, bendras priežios e, mechanizmas ir bankų pertvarkos vėlgimo direktyva mums duoda tam tikras gairias. Kol kas neturime dar visų sprendimų, bet uh, tie bankai, kai buvo pasakyta anksčiau, dirba pasauliniu mastu, o neturime pasaulio kažkokio priežiūros organo ar struktūros. Ir tikriausiai reikėtų eiti tokiu pat keliu kaip ir nacionaliniu mastu. Krizės valdymo grupės veikia, tai yra e, priimančios ir savo šalies e, sistemos ar struktūros, kurios dirba kartu, e, rengia pertvarkos planus. Ir taip pat reikia pasiekti sutarimą dėl to, kaip bus finansuojami skirtingi grupės padaliniai didesnių, mažesnių mastų. Nes jeigu iš tikrųjų kiltų krizė, kaip sakiau, man patikimiausia valiuta verta yra pasitikėjimas priežiūros institucijų. E, kaip žinote, ES mastu tai būtų bendroji petvarkos valdyba, kitaip mes tik tai apribosime problemą ir išvengsime rimtos pertvarkos strategijos kūrimo. Dar norėčiau kai ką pasitikslinti jūs esate pasirengusi dirbti krizių valdymo darbo grupėje. Pertvarkos grupės ar komitetai turi būti sukurti, o didesniems bankams tai turi būti krizės valdymo grupė, nes reikia įtraukti ir ne europinius elementus. Junktinė karalystė ir JAV neseniai paskelbė apie tam tikrą, taip vadinamą karo žaidimą, bet aš labiau už tai, kad negu už karą reikia kartu planuoti ir galvoti, kas bus daroma, jeigu reikės kažką daryti, reikia žinoti, kaip kiti reaguos ir reikia užtikrinti pasitikėjimą tarp priežios e, institucijų ar pertvarkos e, institucijų veikiančių šioje srityje. Vergi Werneris Langė. Labai ačiū. Jūs esate labai patyrusi specialistė, niekas dėl to negali ginčytis. Tačiau yra dar daug neišspręstų klausimų. Aš e, kaip žinau, kad e, jūs dirbate Bazelio komitete taip pat kitose struktūrose. Ir laikraščiuose galime perskaityti, kad e, neigiamai e, vertinama yra e, vertinamas, vertina mažos įmonės tam tikrus žingsnius. Norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate mūsų priimtus iki šiol teisinius dokumentus, reglamentus? Ar galime kalbėti apie pernelik didelį reglamentavimą? Gal teisės aktai labai skiriasi nuo, pavyzdžiui, JAV požiūrio? Ir ar tai, kas buvo pasakyta Bazelio komitete, gali būti apginta? Trumpai Jums pasakysiu. Ačiū Jums už komplimentą ir dar pasakysiu, kad aš pati nedirbu Bazelio komitete vykdomasis direktorius atsakingas už bankų priežiūrą dirba šiame komitete, bet Bazelio komiteto vertinimas kai kas, kas kritikuoja, kalba apie smulkius dalykus ir ne visą laiką teisingai dėl e, skolininkų Jūs nu, žinote, kokia yra mano pozicija. E, kiekviena šalis gali apsispręsti dėl nulinės rizikos. Nenorėčiau, kad dabar prasidėtų techninės diskusijos tarp ekspertų, tačiau noriu pasakyti, kad e, negali būti nulinės investavimo rizikos. Tai klausimas, ką daryti su skolininkais. ką daryti su skolininkais ir aišku yra skirtinga politika ir įvairios priežastys, dėl ko pasikliaujami skirtingi argumentai. Dėl liberalizavimo. Mes po finansų krizės matome sugriežtintą reguliavimą, nebe liberalizavimą. Ir bankų reglamentavimas sustiprėjo atsirado tam tikri labai svarbus elementai, bet jeigu kalbėsime apie nebankų sektorių, tai nėra tokių griežtų taisyklių ir reikia daug ką padaryti. Jeigu pažįsime į akcijų rinkas, didelės rinkas, dėlius veikėjus ir apie pertvarką jų, tai dar daug ką reikia padaryti. Čia aš manau, kad lietai pamažu mes vis tik tai perėsime prie įgyvendinimo etapo ir priežiūros ir kad rasime būdų, kaip įgyvendinti taisyklės. Aš manau, kad Bazelio komiteto pareiškimai nėra geri, nes viskas turi būti visiems taikoma vienodai. Dar du kolegos papildomai noriu paklausti, turime laiko, daugiau nieko nebeitrauksiu į sąrašų. Liukė ir paskui Fabio Demasi. Pone Kionik, norėčiau grįžti prie savo ankstesnio klausimo. Aš žinau, kad grandinių gale vis tiek yra mokesčių mokėtojas, bet aš norėjau akcentuoti, kad e, tam tikros investicijų formos, kurios yra panašios į draudimą, kur, kai kalbam apie gyvybės draudimą, pensijų fondus ar e, kitokį draudimą pensijų E, matome, kad žmonės dalyvaudami tokiuose sistemose rengiasi, rengiasi ateičiai. Galbūt tai nėra susiję tiesiogiai su investicijomis e, finansų rinkose, bet mes turime apie tokias investicijas galvoti, kai kalbama apie išpirkimą vidinėmis lėšomis, investuotojų akcininkų lėšomis. Aš norėčiau jūsų apskritai kaip ekspertės paklausti, kai tai galėtų tiesiogiai paveikti pensijas. Galbūt jūs vėliau galėsite parlamente mums papasakoti apie pokyščius ir ar pateiksite nuolatos informaciją mums apie tai. Man atrodo, kad mes kalbame dabar apie šiek tiek skirtingus dalykus. Pirmiausiai turime nuspręsti, kas bus atsakingas už didžiausios rizikos sritis kas e, mokės, kas bus tas vidinių lėšų suteikėjas esant problemams. Mes žinome, kad yra tam tikros kategorijos bankų. E, kad e, bankų galimybės yra skirtingos E, bank, yra bankų, kurie gali prisimti, absorbuoti visus nuostolius, kiti mažiau ir reikia galvoti, kaip viskas veiks visoje sistemoje. Ir aišku, reikia kalbėti su parlamentu apie tai. Aš nemanau, kad reikėtų išbraukti tam tikrus investuotojus iš to išpirkimo vidinėmis lėšomis. Tačiau reikėtų numatyti viršutinę ribą sumai. E, investicijoms į rizikingus sandorius. Pakalbėsiu angliškai, nes kitaip komitetas pavirs vien vokiečių, vokiškai kalbančių žmonių komitetų, gal itališkai, aišku, galėčiau. Jūs sakėte, kad ne bankų sektorėje taip pat yra daug tokių dar neiškių baltų dėmių. Nežinau, kaip, bet kai kurie sektoriai ne, dabar nesusijęs su tiesioginė europinė priežiūra. O dėl visų bendrų diskusijų apie nuolatinės grinosios vertės fondų atsisakymą laipsnišką. Ar e, jūs laikysitės rekomendacijų, kad e, finansinio stabilumo valdybos rekomendacijų, kad tokiems fondams reikėtų taikyti tokias pat taisyklės kaip ir bankams, nes jie apsimeta, kad yra kažkas panašaus į bankus, tuo, kas nėra. Uh, ir, ir kaip jūs apie juos galvojate? Aš esu finansinio stabilumo valdybos narė, taigi pritariu tos valdybos nuomonį e, bendrai ir manau, kad dėl taip vadinamų CNF e, pinigų rinkos fondų jie neturi. Uh, uh, jie neturėtų turėti e, bankų licencijos, bet nematau logikos. Jeigu Sine fondas priklauso fondui, kuris turi kintamąją vertę. Bet šiaip pinigų rinkos fondai, jeigu yra centrinė sandorio šalis. Tai yra didelis pasiekimas viena vertus, nes vyksta dideliai priekybos rautai per organizuotą platformą, kita vertus tai yra ir sisteminė problema, jų yra labai nedaug ir jeigu vienas iš jų žlugs, tai mes turime galvoti, kaip reikėtume galvoti, kaip išspręsti tą problemą kaip pertvarkyti, nes atgaivinti vargu ar bus įmanoma. Aš e, noriu pasakyti, kad tos temos neturėtume pamiršti. Ponas Langinas dar labai trumpai. Labai trumpai dėl centrinių sandorių šalių CCP. yra numatytos išimtis išvestinėms finansinėms priemonėms, kurios e, skirtos tam tikriems konkretiems e, tikslams ir taip pat pensijų fondams. E, praeitą kartą, per praeitą kadenciją paaiškėjo, kad trijų metų išimtis pensijoms e, negali būti negalės būti suderintas su būtinu reglamentu ir komisija nori atsiimti tą pasiūlymą. Ką jūs galite pasakyti? Aš visuomet siekiau būti atvira, sąžininga ir pirmą kartą girdžiu apie šį dalyką. Aš vėliau pasiaiškinsiu, galėsiu grįžti pas jūs su atsakymu. Dr. Koenig for this very... Ačiū daktarė Kenik už šios labai įdomius viešuosius klausimus. Dėkuoju visiems kolegoms. Kaip žinote, tęsime kitų kandidatų į valdybą klausimus rytoj. Balsavimas Ekon komitete įvyks gruodžio 15 dieną, o plenarnėje sesijoje gruodžio 16 dieną. Labai ačiū dar kartą, posėdis baigtas.